The appointment was 3 p.m., so it's a minute. Buvome susitarę pradėti lygiai trečią, jau beveik dešimt po trijų, taigi tęsime. Tęsime darbų tvarkės nagrinėjimą ES vidaus saugumo strategiją pagal e, darbo tvarkę, išklausysime tarybos kočių komiteto e, ataskaitą ir mūsų pranešėja Rita Borselino yra e, parengusi tam tikrą dokumentą. Spalio 5 vyko tarp parlamentarinė konferencija dėl demokratinės atskaitomybės ir bendrijos vidaus saugumo strategijos. Komisija perdavė savo pirmąją metinę ataskaitą ir kozė pirmininkas perdavė pirminę informaciją e, šio klausimu. Mes gavome komisijos ataskaitą ir paprašėme tarybos pateikti papildomos informacijos dėl vidaus saugumo. Tai bus pagrindas mūsų e, savo iniciatyvą rengiamam pranešimui, jos autorė Rita Barcelino ir tai papildys ponios Alfano uh, dėl organizuoto nusikalstamumo rengiamą pranešimą ir ponios Insel pranešimą dėl anti, kovų, antiteroristinės kovos įvertinimo. Ir aš norėčiau pasveikinti poną Miroslavą Kumanieką, kuris yra Kozi vidaus saugumo komiteto vicepirmininkas ir taip pat komisiją atstovaus ponas Nunės de Almeida, kuris pateiks naują informaciją šiuo klausimu. O dabar žodis ponui Miroslav Kumanė. Prašom. Thank you very much, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamentarai, ponios ir ponai, pono Rapatskį, kožio pirmininko vardu, aš atsiprašau, kad jis negalėjo dalyvauti posėdėje, kadangi turi labai netidėliotinų reikalų Lenkijoje. Taigi jo vardu norėčiau informuoti, kaip sekasi ES įgyvendinti savo politiką, kovojant su sunkiais ir organizuotais nusikaltimais. Kozio komitetas, kuris būtent ir nagrinėja vidaus saugumo klausimus, kosi pagal prancūzišką santrauką, stengiamės sustiprinti operatyvinį bendradarbiavimą kompetitingų nacionalinių institucijų ES valstybėse narse. <clears throat> Vidaus saugumo e, srityje komiteto tikslas užtikrinti sėkmingą e, bendradarbiavimą darbų ir e, veiklos koordinavimą muitinio teisėtvarkos sienos apsaugos tarnybų darbuose. Mes turime įvertinti operacinio bendradarbiavimo efektyvumą, nustatyti trūkumus, o po to rekomenduoti pasiūlymus dėl trūkumų pašalinimo. Nuolatinis komitetas, e, norėčiau pažymėti, nevykdo operatyvinės veiklos, bei nerengia teisėkuros aktų. Nuolatinis komitetas padeda užtikrinti veiksmų testinumą, veiksmų, kurios vykdo Europolas, Eurojustas, Frontexas bei kitos susijusios institucijos. Šios institucijos dalyvauja nuolatinio komiteto posėdžiuose stebėtojo teisėmis. ES kovos su sunkiais ir organizuotais nusikaltimais politikos ciklas dešimtaisiais metais tarybos išvadose buvo patvirtintas. Siekis buvo kovoti su sunkiausiais nusikaltimais nuosekliai, visą apimančiai bei užtikrinant tinkamą bendradarbiavimą tarp kompetitingų e, valstybių narių institucijų, es institucijų, agentūrų bei kompetitinkų trečiųjų šalių institucijų ir organizacijų. Es politikos tiksla, e, ciklas, prašau, dar sudaro keturi etapai. Pirmiausia yra kuriama politika, atsižvelgiant į soktą sunkiųjų organizuotų nusikaltimų situacijos įvertinimą, jo tikslas atskleisti pilną vaizdą, kokiegi pavojai kyla ES iš sunkiųjų ir organizuotų nusikaltimų, antra politikos nustatymas ir priemonių parengimas, tą padaro TVR ministrų taryba, bei jį galvoja apie regionų pavojus ir pavojus iškilusius visai Europai. Po to yra aptariamas daugiametis veiksmų planas. Mes tokiu būdu siekiame pasiekti daugia disciplinę, visą apimančią strategiją, kurioje atsakytų iškilusius prioritetinius pavojus. Trečiasis etapas – įgyvendinimas ir stebėjimas, kaip yra įgyvendinimas kasmetinis veiksmų planas. Ir aišku, jį reikia suderinti su daugiamečiu strateginiu planu. Mes stipriname COSPOL e, sąrangą bei iškeliame prioritetinius pavojus, o geriausiai politikos ciklo ketvirtasis etapas Ciklo pabaigoje atliekamas išsamus įvertinimas, kuris tarnauja kaip įdirbis būsimajam politikos ciklui formuoti. TVR taryba taip pat nustatė, kad sutrumpintas politikos tikslas bus įgyvendintas nuo 11 iki 13 metų. Remiamasi bus 11 metais atliktų organizuoto nusikalstamumo situacijos vertinimu. Atsižvelgiant į pradinį politikos įvertinimą, keturių metų politikos tik ciklas bus įgyvendintas 14-17 metais, remiantis 13 metų sunkių ir organizuotų nusikaltimų poveikio vertinimu. Be to, Kozi gavo įpareigojimą iš TVR tarybos pateikti politikos patarėmiai dokumentą, jie parengė pirmininkantį valstybę ir komisiją, pasiriamama okta ir sokta informacija. Nuo 8 metų iki šios dienos šio dokumento tikslas padėti tarybai apsispręsti dėl prioritetų bei patvirtinti daugiametį strateginį planą bei bendradarbiavimo strateginį planą bei stebėti šių planų įgyvendinimą. Aišku, reikia e, suvokti, kokius pavojus identifikuoja vidaus saugumo strategija, tačiau politikos ciklo e, buvo Taikymas buvo pribuotas sunkiaisiais ir organizuotais. Nusikaltimais 11 metų birželį TVR taryba nustatė tokius prioritetus, kovojant su organizuotu nusikalstamumu nuo 11 iki 13 metų. Aštuoni prioritetai. Pirmiausia, įvertinti organizuoto nusikalstamumo mm, grupuočių pajėgumus, grupuotės, kurios veikia vakarų Afrikoje ir kontrabandą gabena e, heroiną ir kokainą į ES ir jos viduje. Antrasis prioritetas e, - susilpninti kovoti su situacija vakarų Balkanuose, per kuriuos mm, yra kontrabanda gabendamas įvairiusios prekes, bei sukurti e, kovos priemonės su nacionaliniu pagrindu sudaromoms organizuoto nusikalstamumo grupuotėms, pirmiausia, bal, e, albaniškai kalbančiomis nusikaltelių grupuotėmis, trečiasis prioritetas e, su, sumažinti organizuotų nusikaltelių grupuočių galimybės kontrabandą gabenti nelegalius migrantus Europos Sąjungą, ypač per rytinės, pietrytinės es sienas, per Turkijos Graikijos sieną, taip pat į viduržymę jūros valstybės jūrą. Kitas prioritetas e, sintetinių narkotinių medžiagų gamybos mažinimas ir platinimo sutrikdymas, taip pat e, psichotropinių ir kitokių psicho... narkotinė poveikiai turinčių medžiagų. Kitas tikslas e, - e, kovoti su kontrabanda į e, ES gyvenamas, gabenamas įvairiausias prekes, tokias kaip kokainas, kanapės, suklastotų prekinių ženklų prekės ir kitos neteisėtai atgabenamos prekės. Dar vienas prioritetas - kovoti su bet kokia žmonių kontrabandos forma bei imtis priemonių prieš atitinkamas nusikaltelių grupuotės, ypač pietrytiniuose, pietiniuose ir pietvakariniuose ES regionuose. Dar vienas prioritetas - sumažinti judžių organizuotų nusikaltelių grupuočių pajėgumus vykdyti nusikaltimus. Ir galiausia, aštuntasis prioritetas - sustiprinti kovą su organizuotu nusikalstamamu ir neleisti organizuotams nusikaltelių grupuotėms pasinaudoti internetu kaip priemonę nusikaltimams vykdyti. Kozi turi e, koordinuoti, stebėti ir vertinti, kaipgi strateginiai tikslai yra įgyvendinami, bei žiūrėti, kaipgi yra gyvendinami kiekvienam prioritetui skirti veiksmų planai. Be to, įgyvendinime, e, įgyvendinant operatyvinius veiksmus, reikia e, mums užtikrinti nuoseklumą visoje Europos Sąjungoje, taip pat užtikrinti sėkmingą bendradarbiavimą tarp kompetitingų nacionalinių institucijų ir S agentūrų. Kozi TVR tarybai įpareigoju, kad vidaus saugumo strategijos įgyvendinimas sunkių organizuotų nusikaltimų srityje atitiktų e, tuos strateginius tikslus, kurios kozi turi dar patvirtinti ir atitiktų nacionalinius veiksmų e, planus, kuriuos Kozit savo ruoštų taip pat turės patvirtinti tarp 11 metų Liepos ir spalio mėnesio komisija kartu su pirmininkančio valstybė ir Europalu kiekvienam iš prioritetų organizavo seminarą, kur dalyvavo valstybių narių ir agentūrų ekspertai. Buvo įvertinti kiekvienam prioritetui skirti E, pasiekti skirti strateginiai tikslai. Pagal TVR tarybos išvadas dėl es politikos įgyvendinimo per pirmosius politinio ciklo dviejus metus pirmiausia reikia vertinti daugiametį strateginį planą. Šie planai turės būti gyvendinti per pilną keturių metų politikos e, tikslą, strateginiai tikslai perduoti kočiai ir kočiai jos patvirtino e, rugsėjo 8-ąją. 11 metų spalį Europolas organizavo seminarą, kuriame buvo įvertinami kasmetiniai operatyviniai e, planai kiekvienam iš prioritetų, bei taip pat buvo kalbama apie tos strateginius tikslus, kurios kiek anksčiau patvirtino koziai. Veiksmas prie kasmetinių veiksmų planų nesenai buvo baigti ir planai perduoti kozį patvirtinimui, kuris turėtų įvykti gruodį. Po to, kai kasmetiniai veiksmų planai bus patvirtinti, juos reiks pradėti įgyventinti nuo 12 metų pradžiaus. Sarkozy stebės, kaip sekasi įgyvendinti kiekvieną e, veiksmų planą ir kas pusmetį vertins įgyvendinimą. Mes žiūrėsime, kaip sekasi kovoti su prioritetiniais pavojais. Per Impact platformą Ir mes, kaip pirmininkaujantį valstybę, su, siūlome sukurti šią platformą, kad įgyvendintume nacionalinių veiksmų planų stebėseną. Reikia tokios platformos, tačiau jos gal į šiuo metu vis dar yra kuriama. Pagal politikos e, ciklą įgyvendintos operatyvinės priemonės bus įvertinamos, bet to nepamirškime ir vidaus e, saugumo išorės dimensijos mm, bei kovos su organizuotu nusikalstamumu, mm, šaldant nusikaltelių turimas lėšas. Dokumentas dėl saugumo ir laisvės erdvės sukūrimo leido mums inicijuoti dialogą su politiniu ir saugumo komitetu, kurio pagalba galima aktyviau bendradarbiauti abiems institucijoms ir komitetams. Dialogas tęsiasi. Kozi me, taip pat administra, administracinė priemonė ėmėsi e, stiprindama kovą su organizuotu nusikalstamumu. Čia mes vadovavomės TVR e, išvadomis, 10 metų gruodžio mėnesį patvirtinami dėl kovos su didžiosiamis nusikaltėlių organizuotomis e, grupuotėmis. Administracinės priemonės kovoje su organizuotu nusikalstamu turi apimti vis, visus prioritetus, ir politinio ciklo tikslus. The EU policy cycle for organized and serious crime is a union. ES um, politinis toks įrankis yra neturintis precedento ir tai bus, jis suteiks galimybę politikos prioritetus paversti konkrečiais veiksmais ir bus numatyta aiški metodologija, kaip to pasiekti, taip pat iškelti e, vertinimo tikslai, kovojant su rimtais nacionaliniais ir tarptautiniais nusikaltimais bus taikomas daugia disciplininis požiūris. Ar taip bus užtikrintas veiksmų didesnis veiksmų efektyvumas, atskaitingumas, uh, ir skaidrumas. Gerbiami parlamento nariai, noriu padėkoti Jums už Jūsų dėmesį ir noriu pasakyti, kad esu pasirašęs atsakyti į Jūsų klausimus. Ačiū. Ačiū ponui Kubanekui, kuris kalbėjo Kozi komiteto vardu. Dabar išklausysime e, komisijos atstovą poną Lūnės Dalmeirą. Dėme. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Man tikrai didelė garbė ateiti jūsų komitetą pristatyti komisijos pirmąją metinę ataskaitą apie strategijos įgyvendinimą, kuri pasirodė praėjusį penktadienį. Kaip žinote, prieš vienerius metus komisija patvirtino komunikatą dėl Europ ES e, vidaus e, saugumo strategijos ir veiksmų. Tai yra bendra ES ir valstybių narių darbo atvarkė skirta atremti svarbiausius ES saugumo iššūkius laikotarpį nuo 2010-2014. Tuo tikslu komunikate išdėstytos penkios prioritetinės sritys, kuriuose galima sukurti apčiapiame pridėtinę vertę ir siūlomi konkretus veiksmai. Kova su e, rimtais organizuotis nusikalstamumus ir jų prevencija, prevencija teroristiniai nusikaltimai, kibernetiniai nusikaltimai, mūsų, ter, ter, mūsų sienų, išorės sienų e, valdymo stiprinimas ir atsparumo gamtos ir žmogaus sukeltoms katastrofoms didinimas. Tie tikslai yra Stoholmo programos dalis Ir Eurobarometro paskelbti duomenys atskleidžia, kad, e, daug, kad 8 e, iš 10 europiečių pritarė minčiai, kad tai yra svarbiausi iššūkiai e, ES saugumui, kad tikėtina, kad tie iššūkiai taps dar didesni per atvenčius kelius metus ir todėl, kad pasipriešintų galimoms problemos ateityje valstybės narės, ES institucijos ir agentūros turi dirbti draugiai gyvendinamos šią strategiją. Praėjus, praėjo metai nuo komunikato paskelbimo reikia apžvelgti, kas nuveikta ir kaip užtikrinamas vidaus saugumas ir kaip siekiama kiekvieno iš tų penkių išvardintų tikslų. Ko pasiekėme 2011? -aisiais? Viskas prasidėjo mm, nuo strategijos e, įgyve, strategijos gyvendinimo pradžios, tačiau nepavyko pasiekti visų tikslų ir kovoje su organizuotų nusikalstamumu galime daryti išvedą, kad buvo pasiekta ženklios pažangos 2011 įgyvendant strategiją, ypač atsižvelgiant į komisijos pasiūlymą dėl ES teisės akto, dėl keliaivių duomenų įrašų e, rinkimų pirkimo skrydžiuose, kur, kur, kurie skrydžiuose į ES teritoriją ir iš jos. Tačiau reikia toliau tobulinti bendradarbiavimą teismų ir teismų bendradarbiavimo ir teisės saugos institucijų bendradarbiavimo srityje. Kova su terorizmu ir radikalizacija. Buvo sukurtas Europos radikalizacijos informavimo tinklas. Taip pat paskeltas E, komunikatas dėl terorizmo finansavimo sėkimo sistemos. Kalbant apie administracinės priemonės e, dėl teroristų e, išteklių iššaldimo, e, ataskaitoje akcentuojama, kad dar čia reikia toliau dirbti. Toliau kibernetiniai nusikaltimai. Buvo sukurtas Europos kibernetinių nusikaltimų ir kompiuterių e, krizių E, reagavimo centras. Atsiprašau, sako kalbėtas, aš esu peršalęs. Nežiūrint į tai, komisija ragina valstybės narės imtis neatidėliotinų veiksmų ir ratifikuoti Budapešto konvenciją, kuri numato tartautinio bendradarbiavimo pagrindą šioje srityje. Sienų valdymo srityje Europos sienų stebėsenos sistemos kūrimas vyksta. Nežiūrint į tai, bendradarbiavimas tarp agentūrų nacionalinių lygmenių toliau turi būti tobulinamas. Toliau krizės ir e, gamtinių katastrofų valdymas. Darbas vyko, pavyzdžiui, 2011-aisiais pradėjome rizikos e, veiksnių vertinimą. Tačiau reikia papildomų pastangų krizių valdymo srityje. Ataskaitoje taip pat pabrėžiama, kad buvo imtasi pastangų totrukį tarp e, vidinių ir išorės aspektų ES saugumo srityje. Buvo įdėktos kelios iniciatyvos, skatinančios bendradarbiavimą ir koordinavimą. Tai apima terorizmą, tarp valstybinius nusikaltimus ir e, neteisėtus migrantų srautus vakarų Balkanuose, Afrikos kišulyje ir. Taip pat akcentuojama, kad reikia užtikrinti glaudesnės sąsajas tarp bendros užsienio ir saugumo gynybos politikos bei laisvės saugumo ir teisingumo erdvės. Taip pat tai apima e, policijos pajėgų misijas Europoje. Ką dar reiktų nuveikti? 2011-aisiais pastebėjome tam tikrų tendencijų saugumo srityje, saugumo tendencijų tose penkiose srityse, kurias ką tik pristačiau. Jos yra susijęs su sparčia interneto technologijų pažanga, ekonominės krizės tam tikrų poveikių, bei taip pat išorės matmens poveikių, išorės saugumo dėmens svarba. Taigi, mūsų ataskaitoje akcentuojama į ką dar reiktų atkreipti dėmesį, taip pat siūlomi veiksmai 2012 ką reikėtų nuveikti komisijai ir valstybėms narėms. Taip pat aptarta, ką toliau reikėtų nuveikti kovojant su rimtais ir organizuotais nusikaltimais bei internetiniais nusikaltimais. Taigi visų pirma, e, sunkus ir organizuotas nusikalstamumas. Reiktų pažymėti, kad formuojasi naujas, naujas klimatas šioje srityje. E, teroristų grupės ir organizuotų nusikaltelių grupės vis labiau įsitvirtina ir jos ima naudoti savo tikslams internetą. Ir nors jų tikslai skiriasi, teroristų grupuotės dažnai grėbėsi ir kitokių nusikaltimų, kad finansuotų savo veiklą. Kova su rimtais ir organizuotis nusikaltimais turėtų prisidėti prie kovos su terorizmu. Vienas iš svarbiausių dėmenų, kuris leistų mums atremti šį iššūkį kovoje su nusikalstamumu, yra tarp valstybinis e, agentūrų bendradarbiavimas ir e, keitimasis informacija. E, tačiau dar neįgyvendinti ES teisės aktai šioje srityje Švedijos iniciatyva ir pirmos sprendimai. Taip pat ne visos valstybės dar ratifikavo įvairias E, teisminių ir teisės saugos institucijų bendradarbiavimo priemonės. Tai padėtų e, užtikrinti geresnį, spartesnį bylų tyrimą. Galiausiai noriu pakalbėti apie tai, ką reikia nuveikti, kad veiksmingiau galėtumėme aptikti ir išaldyti nusikaltelių turtą. Iš ES išaldyto ir konfiskuoto turto kiekis yra saliginai žemas. E, organizuotų nusikaltelių grupuotės reinvestuoja į teisėtą veiklą. Tai reiškia, kad vyksta pinigų plovimas. Ir e, nusikalteliai sėkmingai e, įsiskverbia į teisėtas ekonomikos struktūras. Ką daryti 2012, kad atremtume šiuos iššūkius? Teiksime pasiūlymą dėl nusikalstamų būdų įgyto turto konfiskavimo ir išieškojimo. E, Taip pat e, siūlysime Europolo, Eurojusto ir SIPOL reformą kurios tikslas užtikrinti jos e, sistemos geresnį funkcionavimą. Taip pat e, renksime finansų tyrimo strategiją ir taip pat teiksime peržiūrėtą kovos su pinigų plovimu direktyvą ir taip pat remdamės iš Švedijos iniciatyva ir Prumo e, e, sprendimais siūlysime susijusius pakeitimus. Toliau, e, kylančios grėsmės e, internetiniai nusikaltimai. ES tampa nusikalteliu taikiniu, nes e, auga e, ekonomikos sektorius, kuris remiasi internetu. E, naujos technologijos, tokios kaip e, kaip cloud computing ir mobilios įrangos naudojimas e, iškelia papildomų grėsmių. Taip pat e, auga e, rinka, kuria, kurioje e, yra daug e, medžiagos susijusios su vaikų išnaudojimu. Valstybės narės privalo sutelkti savo pastangas ir bendrai reaguoti į šias grėsmės. Mūsų pirmoje metinėje ataskaitoje akcentuojama, ką reiktų nuveikti 2012-aisiais. Reikėtų e, parengti bendrą e, internetiniai erdvėjai skirtą strategiją ir 2013 įsikurti kibernetinių nusikaltimų stebėsenos centrą ir draugę su JAV partneriais toliau plėtoti darbą e, ir remtis ekspertų jau sukaupta patirtimi šioje srityje. Ko, kolega iš Lenkijos kalbėjo apie politikos ciklą ES, kurią mes pritarėme ir bendradarbiavimą jį rengiant. Es vidaus saugumo strategijoje išdėstyti prioritetai bus e, labai svarbus, tai susijęs su grėsmėmis ir iššūkiais, kurie mūsų laukia. Tos siūlomos priemonės turi pavirsti konkrečiais planais ir praktiniais projektais. Ir tai bus susijęs su politiniu ciklu, tai taps politiniais prioritetais ir veiksmų planais e, sunkių ir. E, teroristinių nusikaltimų srityje. Ir mes visiškai palaikome tarybos 2011 birželio mėnesio išvadas, kur kova su kibernetiniais nusikaltimais identifikuojamas kaip vienas svarbiausių prioritetų 2011 ir 2012. Draugės su saugumo strategija ir politikos ciklu. Parengė šias priemonės komisija ir taryba prisidėjo prie prioritetų rengimo šioje srityje. Kozi vicepirmininkas jums pateikė atnaujintą informaciją apie ISS įgyvendinimo statusą ir pažangą pasiektą valstybėse narėse. Gerbiami parlamento nariai, Europos parlamentas vaidina dabar gyvybiškai svarbu vaidmenį, todėl jums būtina gauti visą reikalingą informaciją. Tikiuosi, kad ši metinė ataskaita apie vidaus saugumą suteiks galimybę mums dirbti drauge Mes visiškai palaikome parlamento iniciatyvą e, išdėstytą ponios Barcelino pranešime ir mes tikimės, kad pranešime bus atsižvelgta į šios metinės ataskaitos išvadas. Kaip jau sakiau, 2011 buvo puikiai strategijos įgyvendinimo pradžia, daug dar lieka trys jos įgyvendinimo metai ir mūsų laukia dar nemažai darbų. ES turi būti pasirengusi reaguoti į besikeičiančius ir iškilančios saugumo grėsmės. Todėl vidaus saugumo strategija turėtų ir toliau formuoti ES veiksmų darbo tvarkę, siekiant gerinti vidaus saugumo situaciją. Ačiū Jums uždėmesi ir esu pasirengęs detaliai diskutuoti visais šiais klausimais. Dėkoju. Žodį perduokime pranešėjai, ponė Rytį Barcelinį ir po to galės kolegos pasisakyti. Dėkoju pirmininkė. Nuo pradžių, iš pradžių norėčiau padėkoti komisijos ir kozai komiteto pranešėjams už labai įdomius pranešimus. Iš tiesų sveikiname komisiją su jos atliktų darbu, kuriuo ji aiškiai bando suartinti komisijos ir valstybių narių pozicijas 2012 metams. Kaip jau nekartą susakiusi, manau, kad ES vidaus saugumo analizė turi, analizė turi būti atsižvelgiama į saugumo viduje ir išorėje užtikrinimą. Kalbu apie ES o tam reikia glaudesnio bendradarbiavimo su užsienio reikalų komitetu. Noriu paminėti keletą dalykų, kurie yra įtraukti į mano pranešimą. Jis bus pristatytas sausio mėnesį. Ir visus aspektus dar glaudžiau aptarsime su šešėliniais panešiais gruodžio mėnesį. Taigi pirma yra politinis ciklas, kurio tikslas yra politinius prioritetus paversti realiais veiksmais. Ir yra numatyta keletas prioritetų - organizuotas nusikalstamumas, internetinis nusikalstamumas ir išorės sienų valdymas. Tai yra trys prioritetai. Ir manau, kad vidaus saugumo užtikrinimas ir politinis ciklas yra papildomos priemonės. Ir tai rodo, kad vis tik jom turėtumėm skirti daugiau svarbos Europos parlamentas, kaip žinote, yra prieš, demokratinės priežiūros institucija, rengiant įvairiausias strategijas. Ir todėl aš labai džiaugiuosi, kad buvo parinktas labai rimtas metodas parengti šią strategiją. Manau, kad nuo 2013 metų parlamentas turės dalyvauti dar intensyviau, kuriant struktūrinę strategijų sistemą, kaip kad kiekvienoje valstybėje narėje daro nacionaliniai parlamentai. Kadangi parlamentų vaidmuo yra išskirtinis ir jo negalima ignoruoti, jį privalo atsižvelgti. Ypatingai kalbant apie lėšų paskirimą e, pagal daugiametę finansinę perspektyvą. Dar vienas dalykas yra susijęs su teismų ir policijos bendradarbiavimo stiprinant bendradarbiavimą šioje srityje, manau, pasieksime daugiau sėkmės įgyvendinant pačią strategiją. Ir norėčiau pabrėžti to svarbą savo pranešime. Vidaus reikalų strategija, ir manau, kad komisija sutiks su tuo, turi atsižvelgti į išorinį saugumo aspektą. Būtent todėl mūsų komitetas uh, E, nagrinėja šį aspektą kartu su AFET komitetu. Mes e, nuolat keičiamės informaciją, taip pat mainai, informacijos mainai tarp institucijų vyksta, tačiau jie toli gražu nėra patenkinami. Ir neseniai priimtos rezoliucijos e, ir kalba apie Europos politinių krypčių po, poveikį kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Aš taip pat manau, kad greta teismų bendradarbiavimo e, vidaus saugumo strategijos centre turi atsidurti ir žmogaus teisės. Mūsų sąjunga remiasi teisiškai pareigojančią e, žmogaus teisų ir laisvių hartiją ir turime jos svarbos nesumenkinti ir saugumo srityje reikėtų remtis ją ja, ir joje numatomomis teisėmis bei jas užtikrinti. Ir kaip matome iš Oslo dokumento, labai svarbu užtikrinti teisę į nediskriminavimą ir Europos Sąjungos svarstymuose dėl saugumo, būtent ši teisė turi būti laikoma pagrindinė. Ir visi šie aspektai yra labai svarbus ir manau, kad turime jų nepamiršti. Dėkoju Kausio komiteto nariams ir mūsų komiteto nariams. Pone Liutik. Ačiū pirmininkė. Mano galva, labai įdomus pranešimas. Kai pagalvoju, kad Europos sąjunga jau 25 metus dirba vidaus ir saugumo reikalų srityje, o iššūkiai vis dar tebėra didžiuliai. Jie pasireiškia nusika, įvairiausiamis nusikaltimų formomis ir atsiranda vis naujų tokių formų, pavyzdžiui, kibernetiniai nusikaltimai. Ir tie, kurie komentuoja organizuotų nusikalstamumo mastus Europoje, iš tiesų pabrėžia, koks didelis yra šis iššūkis. Šiame dokumente manau, kad yra minima tikrai daug iniciatyvų. Būtų labai gerai, jeigu valstybės narės rimtai pažiūrėtų į tuos įsipareigojimus, kurie jau buvo prisimti bet aštuonios valstybės narės dar nėra ratifikavusios ES konvencijos dėl kibernetinių nusikaltimų. Iš tiesų, ES nori daugiau dėmesio skirti kibernetiniams nusikaltimams kartu su JAV, tad būtinas e, rimtas visų valstybių narių požiūris. Ir tie įsipareigojimai, kuriuos prisimame, turi būti įgyvendinami ir jau dabar prisimti įsipareigojimai turi būti gyveninami prieš pateikiant naujus, naujas iniciatyvas ir prisėmant naujus tikslus. Iš tiesų reikia užtaisyti dabar esančias spragas. Jau keletas metų prie, praėjo nuo Pruno sprendimo ir Švedijos iniciatyvos. Nesu tikra, kokiu lygiu yra įgyvendinamas tas dokumentas. Reikėtų visų pirma pažvelgti į tuos įsipareigojimus, kuriuos jau dabar esame prisijėmę. Ir būtų gerai, jeigu komisija pakomentuotų tai, kas kelia mums nerima, būtent PNR keleivių. keleivių duomenų įrašai, oro transporto srityje saugumo užtikrinimas. Ir iš tiesų nepakankamai pažangos yra daroma užšaldant ir konfiskuojant pagrindinių nusikaltelių turtą. Tad į ką sutelkėme pastangas? Ar į teisingus dalykus? Ir taip pat man nerima kelia tai, kas sakoma devintajame puslapyje, kad kovoje su organizuotu nusikalstamumu yra padaryta didelė pažanga. Ir čia būtent minimas dokumentas reglamentuojantis keleivių įrašų, keleivių duomenų įrašus. Bet juk situ, realybė yra kitokia. Taip pat kovos su korupcija paketas minimas. Jis taip pat juk dar nėra įgyvendintas ir net neaišku, kokia pažanga yra padaryta jį gyvendinant. Tad neaišku, kokia pažanga padaryta ir kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Tad dokumente labai daug sveikintinų idėjų, tačiau praktiškai kyla klausimas, kiek sėkmingai mums sekasi kovoti su šiais pagrindiniais sunkumais. Ir mano paskutinis pastebėjimas. Labai džiaugiuosi, kad komisija e, mini e, ekstremizmą kraštutinius e, veiksmus, kalbant apie teroristinių grupuočių veiklą. Ir aš suprantu, kad komisaras Malstrom uh, pripažino, kad kartais žmonės pasielgia iš tiesų labai imasi kraštutinių veiksmų, bet tai nereiškia, kad jie, jie yra teroristai, ekstremistai. Tad tokių terminų kaip radikalizmas, tarkime, reikėtų vengti ir matau, kad komisija tai daro, dėl to džiaugiuosi. Taip pat, kalbant apie duomenų apsaugą, uh, E, ir duomenų apsaugą internete. E, džiugu, kad šis aspektas yra minimas, kadangi tokiu būdu yra atkreipiamas e, internetinių produktų gamintojų dėmesys į duomenų užtikrinimą, duomenų saugumo užtikrinimą. Ir jeigu paraginsime į tai kreipti dėmesį, galbūt E, mūsų duomenys bus labiau apsaugoti ateityje nuo e, kibernetinių nusikaltelių. Galbūt vidaus reikalų generalinis direktoratas galėtų taip pat padirbėti šios srityje. Dėkui. Thank you, Chair. The... Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos komunikatas dėl pirmosios e, ES E, vidaus saugumo strategijos ataskaitos atspindi tą dramą, kuomet Norvegijoje ponas e, Breivikas e, nužudė didelį būrį jaunųjų norvegų ir susprogdino pusę ministerijos pastato. Tačiau nepaisant to, ataskaitoje sakoma, kad didžiausia pavojas vidaus saugumui kelia islamo teroristai. Taip pat praėjusią savaitę Vokietijoje nuskambėjo informacija, kuomet dešinioje sparno teroristai um, iš, rytų, iš rytinės dalies nužudė nemažą dalį, ne, nemažai, atsiprašau, turkų migrantų visuomet e, buvo manoma, kad iki tol tai yra vidiniai turkų nusikaltelių reikalai, buvo kalbama apie kebabinius nusikaltimus netgi, tačiau paaiškėjo, kad e, situacija kitokia ir netgi saugumo pareigūnai nesugebėjo infiltruotis į dešinės sparno ekstremistinės organizacijas ir identifikuoti pavojus. Taigi noriu paklausti, ar mes žinome, kokie yra pavojai, ar sugebė su jais kovoti, ar komisija gal turėtų statistinių duomenų, kurie patvirtina, kad tikrai reikia labiausia saugotis islamo teroristų, jeigu turi, būtų monu, įdomu susipažinti su jais. Dešimtųjų metų Europolo ataskatoje sakyta, kad iš e, dešimties tirtų bylų tik trys buvo susijėtos su islamo teroristais. Nesu specialistė Tačiau tikrai nesuprantu, kam švaistoma tokia gausybė pinigų pavojams, apie kuriuos mes nieko nežinome. Tai yra didžiausia problema. Mes remiamės informaciją, kurią, kurią patikės organizacijos tam tikros, tačiau ta informacija nėra patikrinta, neaišku, iš kur tie pavojai ateina, ar jie tikri, bei Kaip matome, šių metų įvykiai rodo, kad pavojai ateina iš ten, kur jų nelaukta. Taigi sunku pritarti siūlomiams pasiūlymams. Be to, mūsų nuomonė kelia problemų sienų apsaugos e, e, siejimas su saugumo klausimais. Dauguma kertančiųjų išorinės sienas tai yra migrantai, turistai, e, žmonės, kurių mes laukiame Europos Sąjungoje. Tikrai nenu, nereikia apsunkinti jų galimybių kirsti sieną. Žvelgiant į sienų apsaugos e, kontrolę kaip vidaus strate, apsaugos strategijos dalį, tai nėra teisinga. Dar žvelgiu į komisijos pasiūlymus šiuo klausimu, na ir ką ten rašo. Raginame valstybės nare, narės aktyviai dalyvauti migrantų judumo dialogė su Šiaurės Afrikos ir Afrikos valstybėmis. Tikrai reiktų valstybės narės skatinti tą daryti. Taigi, ar e, reiktų vis dėlto tą daryti, iš, kalbant apie saugumo ar apie demokratijos stipriną? Kaip mes turime žvelgti į bendradarbiavimą su kaimynais? Bendradarbiavimas su kaimynais turi būti bendradarbiavimas, o ne vidaus saugumo strategijos dalis. Norėčiau paklausti komisijos, ar nepritartumėte, kad mums reikia daugiau informacijos iš nepriklausomų e, šaltinių, kurie patvirtintų e, organizuoto nusikalstamumo ištakas bei ryšį tarp organizuotų nusikaltėlių grupuočių ir teroristinių grupuočių. Toliau e, komisijos teiginys, kad biudžeto mažinimas didina nesaugumą Europoje – ir e, grindžia e, tai turime informaciją, tai noriu priminti, kad krizės metu kaip tik buvo pradėta vykdyti tokios programos kaip keliaivių duomenų įrašas, kuomet stebimas kiekvienos mens judėjimas per išorinę sieną. Taigi, kodėlgi, nepaisant tų milžiniškų lėšų metamų šiems projektams, saugumas nedidėja. Ar verta tęsti tos projektus? Uh, Dar norėčiau užduoti klausimą dėl Europolo mandato. Europolas pateikia informaciją, kurios neįmanoma patikrinti. Europolo apskritai niekas netikrinant, tačiau visą informaciją gauname būtent iš jo. Paskutinis klausimas - komisija informacijos e, centrui ruošiasi suteikti vaidmenį vertinant vidinę saugumo situaciją. Tai gerai, bet kam šis centras bus atskaitingas ir iš kur jis gaus informaciją? Galiausia, jeigu mes kalbame apie Europos vidinį saugumą, turime vis dėlto aiškiau apsibriežti, kas tai yra organizuoto nusikalstamumo, teroristinių organizacijų, gamtinių nelaimių sumetimas į vieną vietą tikrai nepadaro reikalo aiškesniu. Pirmininkas, aš norėčiau tiesiog priminti, kad e, mūsų prelegentas turės e, mus palikti po 4.15, nes turi spėti lėktuvą. Gal nuo šiol prašyčiau apsiriboti asmeniais mm, klausimais, tai tikrai padėtų mums visiems. Ačiū. Noriu išsakyti komentarus dėl trijų dalykų. Pirmiausia, kova su sintetiniais nu, e, narkotikais. Noriu pasitikslinti, ar atskirose valstybėse narėse egzistuoja panašios teisėkuros e, priemonės kovojant su mm, narkotikais ir sintetiniais narkotikais. Ar yra vienas teisės aktas, ar yra skirtingi. Be to, kaipgi stengiamasi kovoti su internete plintančia prekyba sintetiniais narkotikais. Toliau kova su prekyba žmonėmis mane domina, ar tai apsiriboja teisinėmis ir tyrimo priemonėmis, ar čia galvojame apie kovą su nelegaliu darbu, galiausiai kibernetiniai nusikaltimai, tai labai plati apibrėžtis. Na, yra e, realiame pasaulyje daromi nusikaltimai bei kibernetiniai nusikaltimai, e, prie ko priskaitomi e, programišių įsilaužimai įvairiausios tinklalapius ir nelegalus programų naudojimas – kadangi situacija tokia sudėtinga, e, turime pagalvoti, ar mums reikia tų e, krūvos e, duomenų, kuriuos renkame, nes jeigu neturėsime perteklinių duomenų, nereiks apsaugus, saugoti jų, jų nuo netinkamo naudojimo. Ar nebūtų galima efektyviau kovoti su nusikalstamumu? geriau panaudojant žmogiškuosius tyrimų institucijų išteklius. Ir dar vienas aspektas, kovojant su e, kibernetiniu nusikalstamumu, mm, ar nepamirštama galvoti apie duomenų apsaugą ir galvojame apie tik, tinkamą asmens duomenų apsaugą. Ačiū. Ponas Albrecht. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai ilgai nekalbėsiu, noriu paliesti vieną klausimą - kibernetinis saugumas ir kibernetiniai nusikaltimai. Na, perskaičiau šiandienos dokumentuose ir taip pat esu nekartą girdėjęs, kad kovojant su kibernetiniais nusikaltimais vaikų pornografija ir intelektinė nuosavybė yra du esminiai dalykai Na, aišku, keista, kad būtent šie du pavyzdžiai e, yra minimi, problemos labai ryškios, bet jas apjungti į vieną e, sakinį tikrai keista. Viena yra e, sunkus nusikaltimai, kaip vaikų pornografija, su tuo reikia rimtai kovoti, o visai kitas dalykas yra intelektinės nuosavybės pažeidimas. Dažniausia tai net nėra jokie nusikaltimai, o yra nesunkus administracinis nusižengimas, jokių būdų nenusikaltimas, taigi skirtinga svorio kategorija. Bet to nesuprantu, kodėlgi kalbant apie vidaus saugumą, būtent šis klausimas paliečia. Kaipgi vidaus saugumas susijęs su intelektinės nusavybės apsauga internete. Aišku, mums reikia ginti intelektinės nusavybės teisės internete, tas svarbu. Tačiau kaipgi tai su, susiję, mes čia nekalbama juk apie asmens duomenų apsaugą, apie vartotojų teisų apsaugą, kuomet įmonės pardavinėja įvairiausiais netinkamais būdais savo produkciją. Mes juk kalbam apie vidaus saugumą, o ne apie E, tokius lengvus e, administracinius nusižengimus, kaip kad, pavyzdžiui, e, keitimasis muzikinė informacija dainomis. Mane įdomina, kodėlgi atsirado šis dalykas šiame dokumente. Pone Infeld. Ačiū, pirmininkė, keletas dalykų. Visų pirma, aš pritariu Jano Olbrichto išsakytom mintim. Koks yra vidaus saugumo apibrėžimas? Jis kalbėjo apie intelektinės nusavybės teisės, aš komisijos atstovo pasisakymę girdėjau apie grėsmės intelektinės nusavybės teisėms. Apie ką čia kalbame? Tai kodėl tada nekalbėti apie būtinį smurtą, e, nes jau aukomis kas metam pa tūkstančiai žmonių, tai irgi, vidaus, tai irgi galėtų būti vidaus saugumo aspektas. Kitas dalykas - demokratinė priežiūra. Čia yra didžiulis deficitas. Mes, Europos parlamentas, e, Europos žmonių atstovai, privalome tvirtinti teisės aktus, kurie m, mm, kišasi, smarkiai kišasi į žmonių gyvenimą. Tačiau kaip mums e, iš, išsiaiškinti, patikrinti, ar pasiūlymai grindžiantis tuos teisės aktų projektus yra tikrai pagristi ir vertingi. Bet mes to negalime padaryti šiuo atveju. Todėl mums nedelsiant reikia mechanizmų, kad toks ta, ta, ta, ta spraga būtų užpildyta. Dar vienas dalykas. Jau dešimtį metų mes priminėjame vieną priemonę po kitos. Kiekvieną kartą, kai įvyksta koks nors incidentas, priimama dar viena nauja priemonė. Tačiau uh, mes nepasiekėme, neišnaudojame viso potencialo štai kokioje srityje bendradarbiavimo ir informacijo, kirtimas informacija. Kiekvieną kartą, kas nors ištinka problema, paaiškėja, kad e, kažkas nepasidalino informaciją, kad, ne, kad nebendradarbiavo institucijos. Ir kiekvieną kartą sulaukiame tos pačios reakcijos ir e, kalbame apie tai, a, na, štai galėjo būti taip ar taip, bet neužtikriname, kad agentūros geriau bendradarbiautų. Mes norime daugiau saugumo, bet turime sutelkti dėmesį geresnį keitimas informacija ir bendradarbiavimą. Ir užbaigdama šią netą, pirmininkė, noriu pabrėžti, kad ironiška yra tai, kad nusikaltėliai dirba ir bendradarbiauja tarptautiniu mastu. Ir kodėl tada padorų žmonės to taip pat nedaro? Mr. Foss. Ačiū toliau, panas Foss. Ačiū. Pasisakė kolegos uždavinį dalį e, klausimų, kurie man taip pat aktualūs, todėl keletas dar papildomų klausimų. Ar suvokiama iki galo, kad iš rytinės pusės e, vykstanti mm, migracija yra pavojingiausia. Vokietijoje susidaro įspūdis, kad pagrindiniai migrantų srautai ateina iš vakarų. Kalbant apie duombazio apjungimą, Ar daroma pakankamai, nereik, ar nereiktų dar daugiau susijęti duombazės, taip pat keleivių duomenų įrašai. Šis tikslas ir instrumentas ar padėjo pasiekti daugiau saugumo, ar ne? Ačiū. Uh, uh, Ačiū daug girdėjome apie strateginius planus, apie praktinius planus darbo grupės ir daugiamečius planus. Jūs konkrečiai sakėte, kad kozi komitetas neprima operatyvinių sprendimų, taip pat netvirtina teisės aktų, tačiau na, kozi nėra policijos paėgos ir negali priimti operatyvinių sprendimų. Tačiau kai kurie sprendimai arba kai kurios sprendimų grupės tikriausiai ir buvo įkvėptos jūsų. Uh, Antras dalykas. Kozy struktūra nėra teisėkuros institucija ir todėl jūs negalėjote priimti tokių sprendimų. Tačiau e, komisijos kai kurie e, kai kurios iniciatyvos buvo įkvėptos jūsų darbo ir veiklos. Norėčiau paprašyti jūsų išvardinti sėkmingiausius operatyvinius sprendimus, kuriuos priėmė kit, pagrįsti ar sėkmingas teisėkuros iniciatyvas, kurios buvo įdėktos ir kurios buvo įkvėptos kozy darbo ir dėl kurių mes visi dabar daug saugiau miegame. Ačiū dabar kreipiuosi į kozy atstovą ir komisijos atstovą. Ir prašyčiau jūsų. Na, ponia Kumanikai, galite kalbėti pirmas ir galbūt spėsite į lėktuvą. Much, Ačiū pirmininkė. Pradėsiu nuo paskutinio kalbėtoje. Kozy pirmą kartą įgyvendina ES politikos ciklą tokią priemonę ir dabar esame svarbiausiame etape. Turime esame išsikėlę strateginius tikslus ir dabar rengiame operatyvinius planus ir veiklos programas. Tuos planus, kaip jau sakiau, savo pasisakymę imsimės įgyvendinti nuo sausio mėnesio. Operatyviniai veiklos planai su, ir suteiks mums reikalingus įrankius, kurie bus panaudojami operacijose, kurios bus suplanuotos. Požiūris, kuris buvo pasirinktas, ar jis geras, ar, ga, ar galima prognozuoti sėkmę. Na, pamatysime, ko pasieksime. Dabar esame mokymosi etape, tai yra pradinis etapas, kuris neseniai prasidėjo. Ir mes na, kol kas dirbame ir mokomės tuo pat metu. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime pateikti daugiau išsamesnės informacijos po metų, kaip praeis vieneri tų operatyvinių veiklos planų įgyvendinimo metai. Ačiū, ponės Nūnės Dalmėdė. Uh, Kadangi šioje strategijoje yra atimama, apimama visa vidaus saugumo sritis ir tai yra daug plačiau negu mano atsakomybės sritis, nesu tikras, kad galėsiu atsakyti į visus užduotus klausimus, tačiau pabandysiu atsakyti kuo daugiau. Visų pirma, pono Latverto pasisakymas, kad nereikėtų išradinėti dviračio, reikėtų įvertinti, kokios dabar taikomos priemonės yra veiksmingos. Aš pritariu tokiai nuomoniai. Mes tą ir bandome daryti. Ir ne tik. Mes taip pat siūlome kai kurias naujas iniciatyvas, bet negaliu teikti, kad mes visiškai to nedarome, manau, kad kaip tik stengiamės būti kuo aktyvesni. 2012 metais komisija ketina išsamei išanalizuoti ir pateikti rekomendacijas dėl to, kaip pagerinti dabartinius informacijos mainus tarp policijos pajėgų, kaip patobulinti dabar naudojamą informacijos mainų modelį, taip pat peržiūrėsime Švedijos iniciatyvą ir pažiūrėsime, kaip galima būtų koordinuoti veiklas trunkančias ilgiau negu vienerius metus. Ir taip pat e, daug dėmesio bus skirta policijos pareigūnų mokymams. E, būtent pasistengsime įvertinti, kokiu mokymu dabar reikia policijos pareigūnams tam, kad jie galėtų veiksmingai dirbti dabartinėme Europos kontekste ir įgyvendinti naujas Europinės, Europos institucijų priemonės. Uh, Tad mm, juos apmokysime, kaip tas priemonės įgyvendinti ir to yra siekiama tam, kad e, kuo veiksmingiau veiktų neseniai įkurtos Europinės agentūros. Taip pat Europolas ir Cepolas atsidurs mūsų dėmesio centre. Vertinsime, kaip jie dirba ir kaip galima būtų jų darbą patobulinti. Aš nepritariu kolegais Argentinį, kad Europolas yra visiškai nekontroliuojamas parlamento. Tai netiesa. Parlamentas kontroliuoja jį. Ir mes skatiname pasiūlyti naujų priemonių šioje srityje. Ir dabar Europolo biudžetas turėtų būti patvirtintas, jį turi patvirtinti parlamentas. Uh, ir tai yra, manau, labai didelės galios biudžeto srityje ir Europolas ir jo valdymo organai e, tik tai džiaugtųsi, e, jeigu Libė komitetas domėtųsi dar labiau jų darbų ir jie su malonumu atsakysi bet kokius klausimus, kurie galėtų kilti jūsų, komiteto, jūsų komitetui. Tad netiesa, kad Europolas yra visiškai izoliuotas nuo e, Europos parlamento. Taip pat ponas Latvertas e, kalbėjo apie kovą su korupcija, su keleivių duomenų registru. E, jo pastaba buvo daugiau ironiška. Atsiprašau, ponė e, Lant. Latford. Organizuotas nusikalstamumas yra svarbis rytis, jie būtina kovoti, tačiau negalima pradėti kovoti neapsvaršius ir neparengus e, priemonių tokiai kovai. Taigi, manau, kad e, svarbu yra pateikti e, pasiūlymus dėl keliaivių duomenų registro, ką mes ir padarėme, ir manau, kad tokia iniciatyva ir yra kovos su organizuotu nusikalstamumu dalis. Taip pat kolegas Argentinai kalbėjo apie tai, kad nereikėtų uh, sienų valdymo laikyti saugumo mechanizmu, kadangi ši strategija yra daug platesnė. Mes savo strategijoje teigiame, kad e, sienos ir jų apsauga gali, būti, gali pastarnauti kovoje su terorizmu ir nusikalstamumu, nes sieno, ties sienų, ES sienomis vyksta kova su nusikalstamumu Kolega Sipol kalbėjo apie tai, kad kovoje su kontrabanda ir priekyba žmonėmis reikėtų daugiausia dėmesio skirti nelegaliam darbui. Pritariu ir um, dėje negaliu išsameu sureaguoti į jūsų komentarus, tai galėtų padaryti mano kolegos dirbantys šioje srityje. Dėl duomenų rinkimo ir apsaugos, kaip žinote, komisija rengia duomenų apsaugos teisės aktų reformą. Tai yra daroma vienos iniciatyvos forma, ji bus pristatyta šiek tiek vėliau šiais metais. Tai yra dabartinė pagrindų sprendimo pakeitimas. Taip pat kolega Intfeld teigia, kad e, smurtas ES turėtų būti laikomas svarbės rytimi ir e, lygiai taip pat kaip ir kibernetiniai nusikaltimai. Aš tikrai tam neprieštarauju ir visiškai tam pritariu. Tačiau prieštaraučiau jos teiginiui, kad nėra numatyta e, duomenų apsaugos priemonių jo, o jeigu jos yra numatytos, tai jos nėra tinkamai įgyvendinamos. Manau, kad visiems akivaizdu, kad PNR tikslas yra padėti nusik įvertinti nusikaltimus, juos tirti. Ir tikrai diskusijos jau kelis kartus vyko apie tai, koks yra tikrasis duomenų, keliaivių duomenų registro tikslas kovojant su e, duomenų vagystėmis. Taip pat mums buvo užduotas klausimas, kokias priemonės svarstome dėl keliaivių duomenų apsaugos. Galiu atsakyti, kad taip mes esame pateikę ir direk, pasiūlymą dėl direktyvos, dėl Europos keliaivių duomenų registro. Čia, manau, ir baigsiu. Atsiprašau, jeigu uh, ne visiems e, deramai atsakiau, bet aš jūsų klausimus mielai perduosiu savo kolegoms, kurie galėtų geriau juos atsakyti. Dėkui uždėmesi. Mr. Nunes Dalmeidas. Ačiū ponė Rūnės Dalveida, ačiū ponė Kumanekui. Ir dėkuoju už visus pristatymus, jūs mums padėjote mūsų ateities diskusijose dėl šių klausimų. Ir manau, kad galime dabar jau perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Atsisveikiname su ponu Komaniku. Dėkoju už dalyvavimą diskusijoje. Iki pasimatymo. O dabar perinam prie kito darbo atvarkės punkto, pačiu laiku. Pačiu laiku, sako pirmininkas. Tačiau pranešėjas ponas Morais atrodo, kad nėra pasiruošęs pristatyti savo pranešimą, jo nėra salėje. Na, šiaip ar taip, svarstysime dešimtą darbo tvarkės punktą. Tai yra trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sezoninio darbo tikslais sąlygos. Sezoniniai darbuotojai - vienas iš pagrindinių migracijos paketo elementų. Sezoniniai darbuotojai ir atvyko pranešėjas ponas Klodas Moraes. Ar ne? Gal pakvieskime jį. Paraginkime jį ateiti greičiau. Jis jau pakeliui. Netrukus turėtų čia pasirodyti. E? Subject. As I tell you, we got a discussion to go on seasonal workers. Mūsų laukia diskusija apie sezoninius darbuotojus. Pone Morais. Ponas Morais pateikė savo pranešimo projektą praėjusį pavasarį. Pakeitimų pateikimo terminas buvo dar prieš vasarą, numat... E, baigėsi dar prieš vasarą ir nuo tada ponas Moraisas bendradarbiavo su šešėliniais pranešėjais užimtumo komitete ir rengė kompromisinius pakeitimus. Nepamirškite, kad čia pagal 50 straipsnį dirbame su užimtumo komitetu Kai tik tai pasirodys ponas Morajas, išklausysime jo pranešimą, po to girdėsime e, tarybos atstovus apie tai, kokia yra dabar padėtis ir taip pat žodį po to steiksime ponui Koferati, kuris yra užimtumo komiteto šešėlinis pranešėjas. Ir po to bus diskusija. Tačiau lūknelkime pono Morajas. Palaukime dar keletą minučių, neskelbkime pertraukos. It'll be five minutes. Well. Good afternoon, Mr. Morais. Labadiena, ponė Moraisai. Labai jūsų laukiame. Sveiki atvykę, labai daug lūkesčių turime jūsų atžvilgių ir nekantraujame išgirsti jūsų pranešimą apie sezoninius darbuotojus. Po to išgirsime pirmininkaujančios Lenkijos atstovus ir pono Koferatį. kurie mums pristatys, kokia yra situacija užimtumo komitete. Tačiau dabar žodis teiksime ponui Morais. Pirmininkė, aš atsiprašau, kad vėluoju. Nelabai gerai jaučiausi, tad buvau medicinos punkte. Atsiprašau. Aš tikrai paprastai nevėluoju. Atsiprašau, kad priverčiau visus laukti. Šiandieną buvome susitikę su šešėliniais pranešėjais, buvo tikrai labai naudingas susitikimas, labai išsamus. Mes visi kartu su šešėliniais pranešėjais labai aktyviai dirbame ir tai, ką pasakysiu šiandienos posėdėje, iš tiesų atspindi tą darbą, kurį mes dirbame su šešėliniais pranešėjais. Ir tikrai noriu labai nuoširdžiai jiems padėkoti, kadangi migracijos dokumentas sukelia įvairiausių kontroversiškų aspektų ir stengiamės išklausyti visų kitų frakcijų atstovų e, nuomonės ir atsidūrėme tokią situaciją, kokioje, yra, kokioje esame šiandieną. Visų pirma, noriu pasakyti, kad šiandieną daugiausia dėmesio yra skiriama e, Libe komiteto kompromisams. Galbūt žinote, kad užimtumo komitete yra žiūrima labai teigiamai į šį pranešimą. E, Mes ir rengėme kartu su žimtumo komitetu. Ypač noriu padėkoti ponui Koferatį užimtumo komiteto šešėliam pranešėjai, kuris šiandieną yra čia su mumis ir jisai mums pristatys, kaip vyko praėjusią savaitę balsavimas dėl sezoninių darbuotojų užimtumo komitete. O šiandieną, kaip sakiau, daugiausia dėmesio skirsime Live komiteto e, komitetą dominantiems kompromisiniams variantams. Labai trumpai pristatysiu Jums, kur buvo pasiekti kompromisai ir kur dar ne. Visų pirma, apgyvendinimas. Nuo tada, kai paskutinį kartą šiam komitetui pristačiau savo pranešimą, šis rytis buvo labai sėkmingai patobulinta, buvo pasiekta kompromisu dėl daugiakultūriškumo aspekto ir socialinių partnerių konsultavimuose. Šie aspektai buvo įtraukti, nes tai pasirodė labai svarbu tiek man, tiek ponui Koferačiui. Ir dabar, manau, parengėme puikų kompromisą dėl to, kaip pasirinksime tos sektorius, apie kurie turės būti vertinami ir kaip galės dalyvauti socialiniai partneriai. Sezoninių darbuotojų apgyvendinimo e, aspektas dabar analizuojamas, kaip ir kitos sąlygos, kurios turi būti sudarytos sezoniniams darbuotojams. Čia irgi pavyko pasiekti kompromiso. Taip pat dėl darbo trukmės, gyvenimo trukmės sutarėme, kad tai būtų šeši mėnesiai iš dvylikos mėnesių, bet mes suprantame, kad valstybės narės ir taryba prašo kitokio laikotarpio, tai yra nuo 9 mėnesių, 90 mėnesių. Tad čia dar norėčiau išgirsti tarybos nuomonę šiek tiek plačiau. Dėl sezoninių darbuotojų apsaugos. Į šį klausimą taip pat labai rimtai pažiūrėjome ir visi šešėliniai pranešėjai mano, kad stebėsenos mechanizmai čia turi atlikti ypač svarbu vaidmenį, užtikrinant saugumą sezoniniams darbuotojams. Reikėtų užtikrinti e, apsaugą, nenumatant per neling didelės naštos darbdaviams. Ir dar dviejose srityse kompromiso nepasiekėme. Viena iš tų sričių yra e, atvykimo kriterijai šešėliai pranešėjai labai stengiasi rasti kompromisą, tačiau jo pasiekti dar nepavyko. Kita tokia sritis tai yra e, dokumento apimti, taikymo sritis. Ir manau, kad jau artėjame prie išvados, kad kompromisas bus pasiektas, išėliniai pranešėjai ypač stengiasi tai padaryti. Stengiamės atsižvelgti į visų nuomonės, bet tikrai nemažai klausimų iškilo kalbant apie taikymo sritį. Taip pat, kalbant apie kriterijus, mes analizavome įvairiausius straipsnius, taip pat ir konstatuojamas dalis, kur yra kalbama apie atvykimo kriterijus, kadangi jie yra ypač svarbus uh, tam, kad pasiūstume teisingą žinę dėl to, kokie yra sezoninių darbuotojų atvykimo kriterijai į ES. Diskusijos šiais klausimais yra labai aktyvios ir tų kompromisų pasiekti čia nėra labai lengva, bet manau, kad iki sausio mėnesio posėdžio jau mums pavyks tas problemas išspręsti. O dėl viso kito galiu tik pasidžiaugti, kad šešėliniai pranešėjai man labai padėjo ir pavyko pasiekti sutarimo visais kitais aspektais. O šituos du likusius aspektus dar tikrai atidžiai analizuosime ir nekantrauju išgirsti tarybos nuomonę šiandieną. Yes, hear... Ačiū dabar pirmininkančios Lenkijos atstovai pasisakys. Dziękuję bardzo również panu posłowi sprawozdawcy, obu panum posłom. E, Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjui už nuolatinį bendradarbiavimą rengiant šį dokumentą. Tai tikrai svarbus klausimas, nes mes turime gauname visą aktualiausią informaciją iš jūsų. Mes taip pat stengiamės jums siūsti informaciją apie tai, kas vyksta taryboje. Iki šiol įvyko trys posėdžiai kuriuose buvo svarstyta ši direktyva sezon, sezoninių darbuotojų. Ir ketvirtas posėdis šiai temai skirtas įvyks e, gruodžio pradžioje. Taip pat tą klausimą svarstys migracijos ir im, imigracijos darbo grupė. Kalbant apie darbą posėdžiuose, iki šiol mes apsvarstėme išsamei e, trump, trumpų uh, apsigyvenimų, taip pat ilgesnio gyvenimo šalyje klausimą, tai yra iki trijų mėnesių. Ir kalbant apie ilgesnio leidimo ilgesniam apsigyvenimui klausimą, tai tai labai sudėtingas klausimas, e, kaip, kokiais kriterijais e, tokį leidimą išduoti ir suteikti žmonėms apsigyventi suteikti žmonėms teisę apsigyventi es teritorijoje. Toliau socialiniai klausimai. Šiuos klausimus svarsti užimtumo reikalų komitetas. Taryboje šis klausimas dar nebuvo svarstytas. Mes tikimės, kad penktadienio posėdyje mes imsimės ir jo ir konsensuso pagrindu ieškosime kompromiso. Jei ne, tuos klausimus varstys e, Danai, kurie perims pirmininkavimą. Taip pat tikime, tikime surenkti susitikimą su visais pranešiais, taip pat ir šešėliniais pranešiais. Bandant atsakyti praneš, į referento klausimus dėl e, buvimo laikotarpio trukmės. Tarybos pasiūlymas yra, kad tas laikotarpis būtų nuo 5 iki 9 mėnesio, kaip uh, parlamento narys minėjo, tai kompromisas. Mes, pabandė, mes bandėme suderinti valstybių narių pozicijas. Kai, kai kuriais atvejais, kai kurios valstybės siūlo, kad, kad tas laikotarpis būtų daug ilgesnis nei e, laikotarpis paprastai numatomas sezoniniam darbui. Na, toks kompromisas buvo surastas ir mes labai pozityviai vertiname parlamento parengtą pranešimą, nes taip pat teikiamas pasiūlymas ir tą laikotarpį numatyti nuo 6 iki 12 mėnesių. Adesso forse l'onorevole Cofferati ci potrebbe raccontare come è andato il voto. Žodis ponui Konferati, kuris pristatys situaciją užimtumo komitete. Prašome. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasinaudoti galimybę ir padėkoti ne tik Klodui, bet visiems e, Libė komiteto šešėliniams pranešėjams. Abiejų komitetų šešėliniai pranešėjimai bendradarbiavo, e, Tai buvo ilgesnė ir sudėtingesnė procedūra, neįprasta, tačiau rezultatu esu labai patenkintas. Komitete uh, už nuomonę balsavome uh, labai plačia dauguma, tai tikrai gerai, tačiau kas yra dar svarbiau, tai, kad Iš principo balsavome tik dėl kompromisų. Kompromisai buvo labai platus, jų kūrime dalyvavo visos frakcijos. Mums pavyko, nepaisant to, pasiekti labai teigiamai vertintiną rezultatą. Pakankamai tiksliai tiek, kiek tai reikalinga. Mm. Įvardyjome, ką reiškia lygus e, traktavimas Europoje dirbančių sezoninių darbininkų, darbininkų, kurie atvyksta į bendriją iš trečiųjų šalių, dirba Europoje e, ribotą laiką tose sektoriuose, kurios aptarė Klodas savo e, pasisakymę. Mes išsprendėme pakankamai nedidelę, bet labai delikačią problemą, būtent ta spraga tarp komandiruotų ir sezoninių e, darbininkų buvo užpildyta. Taigi, tam tikri komandiruoti darbuotojai negali atlikti tam tikrų sezoniniams darbininkams būdingų darbų. Mes e, padarėme išvada, kad negali tam pačiam asmeniui būti taikomi du dokumentai. Na, tai svarbu, nors iš principo nebus taikoma labai gausiam e, būriui e, žmonių. Dar pažymėjome, kad e, sezoninis darbininkas nebus, jų nebus galima komandiruoti į kitą valstybę narę, sezoninės darbams atlikti. Dėrybos vyko pakankamai sėkmingai. Norėčiau pasinaudoti galimybę bei sureaguoti į nesenai komisijos išgirstą komentarą dėl sezoninių e, darbuotojų sutarčių trukmės. Visos frakcijos sutarė, kad šešeri mėnesiai turėtų būti tas terminas, ne per kalendūrinius metus, bet e, skaičiuojant nuo e, tų šešių mėnesių e, pirmosios dienos. Mes siekiame čia kaip įmanoma didesnio aiškumo, galima, gal kalbėti apie 9 mėnesius, tačiau 9 mėnesių sezoniniai darbai netrunka, tuomet tai yra kitokio pobūdžio darbas. Sezoninio darbo labai sunku reglamentuoti, apibrėžianti juos vieneri, vieneriems kalendoriniams metams. Na pavyzdžiui, asmuo dirbantis e, viešbutyje žiemos atostogų metu Jis gali dirbti du mėnesius senaisiais ir du mėnesius naujaisiais metais. Visiškai įmanoma, kad jis bus įdarbintas nuo lapkričio iki vasario. Ir būtent ne vienais kalendoriniais metais. Tačiau tai tikrai nėra priežastis pratesti sutarties galiojimą ilgiau nei tai būtina. Mes labai plačia daugumą e, susitarėme dėl e, terminų, šešerių mėnesių termino. E, Pradeda, per, kal, per 12 mėnesių terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirmosios sezoninio darbininko darbo sutarties dienos. Na, Kai kurie parlamentarai vis dar pasisako už devyniurių mėnesių terminą, nors šeši mėnesiai yra daugumos sprendimas. Norėčiau padėkoti visiems dirbusiems prie šio dokumento už pagalbą, už lankstumą. Nagrinėtas klausimas nepaprastai sudėtingas. Nėra e, paprasta pasiekti konsensuso, bet e, pastangų ir e, sunkaus darbo dėko pavyko tą padaryti. Ačiū kolegai už užimtumo komiteto pozicijos pristatymą. Dabar žodis kolegoms. Pirmoji ponė Sargentinį pasisakys. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū ponė Morais už labai konkretų e, darbą, už jūsų kompromisinius pakeitimus, kuriuos iš ties dar šią popietę aptarinėjome. Keletą dalykų norėčiau išsakyti, pirmiausia dėl taikymos ryties. Kokiegi darbuotojai galėtų būti laikomi sezoniniais ir patektų į sezoninės e, sezoninių darbuotojų direktyvos taikymos rytį. Prieglopšio prašytojai turėtų patekti į direktyvos e, taikymo sritį, bent jau žalieji to norėtų. Be abejo, viskas priklauso nuo to, ar valstybė narė leidžia prieglobščio prašantiems asmenėms dirbti. Jeigu e, nacionaliniai statymai leidžia, tai kodėlgi jie negalėtų dirbti kaip sezoniniai darbininkai. Mes palaikome šį pakeitimą. Kitas mm, svarbus e, politinis klausimas tai yra mm, nere, nereguliarus migrantai, kurie nuolat keliauja ir neretai ieško sezoninio darbo. Šiuo metu pateiktas pasiūlymas e, žaliuosius džiugina, Tai dar vienas būdas parodyti, kad nelegaliems migrantams reikia alternatyvos, kad galėtų grįžti namo ir kurti savo gyvenimą gimtinėje. Na, protokolui reiktų pasakyti, kad sezoninis darbuotojas sutarties pradžioje turi, aišku, pasirašyti darbo e, sutartį, bei turi pasižadėti, palikti šalį po sutarties galimo pabaigos, taigi tas e, pažadas mūsų nuomonė eina per toli. Na, sutartis tai viskas tvarkoj, tačiau negalima versti žmogaus pasirašinėti to, kas ir taip savaime suprantama. Tai mes e, nelaikome gerų dalykų. Galiausiai klausimas komisijai dėl darbo leidimai, dėl darbo leidimų ir vizų. Dėrybos taibose e, vyksta dėl dokumentų panaudojimo. Jeigu žmogus atvyksta su viza, tai jis negali dirbti ir e, viza galioja tik e, tris mėnesius bet to žmogus juk gali dirbti šešerius mėnesius per 12 kalendorinių mėnesį, o leidimas dirbti yra visai kitas dalykas, bent jau tarybos nuomonė, bei mes norėtume sulaukti komisijos informacijos apie šitą naujai iškiausią problemą. Ačiū. Yes, it's <clears throat> self-evident that seasonal workers mustn't be paid. Be abejo, sezoniniams darbuotojams reikia užtikrinti minimales darbo sąlygas, bet ne, bet ne pusiau žmogiškas, kad jie neimtų konkuruoti su vietos e, darbuotojais. E, darbuotojų iš togo darbo sąlygos, su kuriomis turėjome susipažinti galimybę prieš e, pusantrų metų, buvo tikrai siubingos sezoniniai darbuotojai dažnai gauna mažesnį nei minimalų atlyginimą, nors tuo konkrečiu atveju, kai, kuomet atlikome patikrinimą, jie gavo daugiau nei darbuotojai iš togo. Klausimas kyla, kodėl reikia darbuotojų iš tolimų kraštų, kai tuo tarpu visose šalise ES yra aukštas nedarbo ligmuo ir e, e, ar tikrai priimtina tai, kad vietiniams mokamos nedarbo pašalpos, o e, samdomi darbuotojai iš svetur. Dažnai tie žmonės e, ne, nežino, ne, nežino visos informacijos susijusių darbu, kurį reikia atlikti ir e, jiems ir šiaip būna sudėtinga gyventi kitoje šalyje. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad Klodas puikiai padirbėjo ir šį kartą. Manau, jog ši direktyva susilauks visų frakcijų palaikomas. Visų pirma, sezoniniai darbuotojai. Turiu tik du trumpus pasiūlymus, nes tos temos jau buvo svarstytos. Visų pirma, kalbant apie sąlygas, kuriomis sezoniniai darbuotojai yra priemami, kokios sąlygos jiems siūlomas, kokis atlyginimas jiems siūlomas. Tas sąlygas galima būtų tobulinti, jeigu direktyvoje būtų numatyta stebėsenos galimybė. Būtų galimybė kontroliuoti samdos agentūras ir visų tarpininkų darbą, nes manau, kad jie ir apsprendžia visas sąlygas, kurios paskui turi toleruoti uh, E, sezoniniai darbuotojai. Dažnai juos apgauna samdos agentūros jų gimtinės ir kai jie patenka į šalį, kurioje turės dirbti, pamato, kad jų laukia visiškai kitokia situacija. Taip pat norėčiau pasakyti kai ką, kas, kas galbūt nesutaps su mano frakcijos nuomonė, bet tai yra aktualu naujosiams valstybėms narėms. Prasidėjus kriziai ir atsiradus darbo vietų trūkumui, daugybė darbuotojų nori dirbti sezoniniais darbuotojais šalise, kurio ekono, ekonominė padėtis yra gera. Manau, kad to neturėtumėm pamiršti, kai siūlome darbo vietas. Galbūt nors ir menkiau apmokamos tokios darbo vietos vis dėlto yra geresnis pasirinkimas tiem žmonėms, mūsų žmonėms nei nedarbas. Papa Nikolau. Ačiū toliau, ponas Papa Nikolau. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu dar kartą padėkoti ponui Klaudui Morajas už jo atliktą darbą. Iš, bendradarbiavame iš ties labai visapusiškai ir veisingai. Uh, tai labai su, sudėtinga tema, sudėtinga direktyva ir kaip kažkas iš kolegų sakė, tai nėra e, varžybos dėl to, kas, turėt, kas greičiausiai pasieks finišą. Galbūt re, mums teks bėgti maratoną. Visą šį laikotarpį vyko konsultacijos, e, Šiandien įvyko dar, dar paskutinis susi, susitikimas tą temą prieš šį posėdį ir noriu padėkoti kolegoms ir iš užimtumo komiteto. Tai labai nelengva užduotis, mes visi e, turime dirbti remdamėsi tam tikrais apribojimais ir, ir e, nekartosiu savo frakcijos pozicijos, bet noriu pabrėžti dar kartą atkreipti jūsų dėmesį į pavojus, kad šią direktyvą gali būti piknaudžiaujama. Tai labai svarbu, mano nuomonė, nes visą šį laikotarpį Europoje išgyvenam įvairių problemų, ypač kalbant apie tai, kokią politiką mums reikia gyvendinti, kad užtikrintumėm veiksmingesnį darbą Diskusijos dėl sezoninių darbuotojų direktyvos yra susiję ir vyksta paraleliai su visais su darybomis dėl visų kitų teisės aktų. Ir prieš užbaigdama savo pasakymą noriu užduoti klausimą komisijai. Ar komisija ir taryba mano, kad pirminio pasiūlymo atvėrimas žmonėms kalbu apie asmenys, kurie jau legaliai gyvena Europos Sąjungoje, ar tai gali būti aptarta šioje direktyvoje? Pavyzdžiui, ar galime mūsų nuostatas, taisyklės dėl prieglopščio prašančių asmenų ir laikotarpio, kuriam jie prašo prieglopščio bei galutinė konkrečios valstybės narės atsakymą suderinti diskusijas dėl to pasiūlymo galime vykti susietai, e, atšilgiant kai kurių frakcijų pasiūlymus. Norėčiau apibendrinamas pasakyti, kad aš tai vertinu taip pat optimistiškai ir aš tikiuosi, kad mes pasieksime gal pozityvių, galutinių išvadų. Noriu padėkoti sekretariatui, visiems kolegams už gerą bendradarbiavimą. Baiminamės, kad šio pasiūlymo svarsimas vyks sudėtingai, tačiau dabar atrodo, kad viskas ne, nėra taip sudėtinga. Ačiū. To... Išklausėme komiteto narių, atėjo laikas teikti žodį komisijos ir po to tarybos atstovams. Komisija, ponė Šmit. Dėkuoju, pirmininkė. Visų pirma, noriu taip pat padėkoti ponui Morais ir ponui Koferatį už jų atliktą darbą. Iš tiesų einame teisinga linkme ir e, jūsų tikslai, e, paminėti jūsų pranešime, mums labai priimtini. Aš noriu sureaguoti keletą užduotų klausimų. Dėl vizų leidimų. Tai yra pakankamai techninis klausimas, bet kai mes patikėm savo pasiūlymą, tai mes siūlėme, kad trims mėnesiams atliek, atvykstantiems darbuotojams būtų išduodama uh, trumpo laikę Šengeno vizą, o tiem, kurie atlieka, atvyksta ilgesniam laikui, būtų išduodama ilgesnio laikotarpio viza. Ir diskusijose taryboje girdisi, kad valstybės narės norėtų numatyti ilgalaikę vizą sezoniniams darbuotojams ir norėtų, kad e, iš jų nebūtų reikalaujama išduoti darbuotojams leidimų. Ir tos vizos tokiems darbuotojams turėtų būti suderintos su Šengeno viza ir Šengeno taisyklėmis. Ir tą mes dar kol kas aiškinamės. Bet kas yra svarbiausia čia, tai ne koks dokumentas bus išduotas, ar viza, ar leidimas, bet tai, kad tie, kurie atvyksta dirbti kaip sezoniniai darbuotojai nuo pat pirmos atvykimo dienos, gautų apsaugą ir teisės, kurios yra numatomos šioje direktyvoje. Taip pat e, tai yra pirmą kartą parengiama direktyva, kuri saugotų darbuotojus nuo pat pirmos dienos. Tačiau yra kitų direktyvų, kur, pavyzdžiui, numatoma apsauga komandiruojamiems darbuotojams, ten yra numatomos teisės ir apsauga po trijų mėnesių, o šita direktyva e, numato teisės nuo pat pirmos darbuotojo atvykimo dienos. Dėl direktyvos taikymos ryties. E, Taip komisija norėjo e, apibriežti laiko terminus ir pabrėžti, kad darbuotojai, kuriems taikoma ši direktyva, yra žmonės atvykstantis dirbti ribotam laikui. Ir mes sezoninius darbuotojus, laiko, darbuotojus laikome tuos žmonės, kurie atvyksta iš išorės į ES ir po to po kelių mėnesių išvyksta. Tai nėra tie asmenys, pas kuriuos paskui atvyksta šeimos nariai, vyksta šeimos susijungimas ir panašiai. Dėkui komisijai. Pastebėjom, kad už uždangą nusileido, mes dabar jau esam visi toje pačioje uždangos pusėje. O dabar taryba. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai, bandydama atsakyti į parlamento narių klausimus ir komentuodama komisijos atsakymą dėl galimybę patekti valstybių narių teritoriją. Nežiūrinti tai, ar asmuo atvyksta turėdamas vizą ar kitą dokumentą, teisės numatomos tokiems migrantams, suteikiamos tokios migrantams yra identiškos, nedaromas skirtumas. Tie žmonės vien, su jais traktuojami vienodai teisėtai. Kitas iškeltas klausimas, tai panaikinimo, atsisakymo klausimas. Šis klausimas diskusijose taryboje niekada nebuvo keliamas. Tai yra iš kitų klausimų srities, e, kuriuos, kurie aptarti kitoje direktyvoje ir mes bevelitume, kad tie klausimai būtų svarstami atskirai. Thank you. Would you like to make a final point? Ačiū. Ar norėtumėte, ponas Morajas, sureaguoti kaip pranešėjas? Dėkui pirmininkė, aš tikrai nenoriu užvilginti mūsų diskusijų, nes jau taip pavėlavau. Noriu dar kartą padėkoti šešėlėms pranešėjams. Tikrai matote, kad mūsų diskusijos vyko labai intensyviai. Uh, ir noriu būti atviras su jumis dėl tų dviejų klausimų, kuriuos dar reikia išspręsti. Ir ponas Papanikolai ir, ir Argentinį kalbėjo apie tai. Bet aš tikiuosi, kad e, iki balsavimo komitete sausio mėnesį mums pavyks padaryti pažangos. Dėkuoju taip pat kolegoms už tai, kad pripažįstate, kad tai yra sudėtingas klausimas. Ir sekretoriai, sekretoriai galiu, noriu taip pat padėkoti. Dėkoju pranešėjai ponui Morais. Manau, kad artėjame prie šios posėdžio finišo tiesiosios. Artėja koordinatorių posėdis, ar ne? Taip. Jis prasidės po keleto minučių, bet prieš tai dar primenu, kad šį rytą įtraukėme naują punktą į darbo tvarkę ir noriu pakviesti ponę Viks, kuri informuos mus apie tai, kaip vyko vizitas į Siciliją. Nuo 24 iki 26 dienos truko tas vizitas praėjusią savaitę ir jie mums pateiks ataskaitą. Pone Vikstrom, žodis jums. Thank you very much. Ačiū. Na, kadangi čia regime ekraną, tai gali gal kai kam pasirodyti, jog bus linksmuoji posėdžio dalis, bet tai taip tikrai nėra. Trumpai pristatysiu, ką nuo ketvirtadienio iki šeštadienio Sicilijoje nuveikė mūsų de delegacija. Ją sudarė 10 žmonių - Simon Buzutil, Veronik Matijo. Jon, Rita Borsellino and Rosario Crocetta for, for the social... Socialistų frakcija. Judith Sargentini for the Green. Žaliųjų frakcija. Pilidis for Gua. GUE frakciją ir aš savo ruoštų atstovau ALDE frakciją ir vadovavau delegacijai. Pradžiai pasakysiu, vizitui rengiamės susitikinėdami su komisijos Frontex atstovais, Italijos notatinis atstovais, atstovais, taip pat kitomis nevyriausybinis organizacijoms, tokiams kaip Save Children. Dabar trumpai apie e, tam tikras e, vizito dalis, ką mes aplankėme. Pirmiausia, aplaikėme Trapanijoje esantį sulaikymo centrą. Čia pirmojoje nuotrauką matote. Nauja, nauji pastatai. Centras atidarytas šiuo metu Liepą naujausias toks centras Italijoje. Šis centras buvo pastatytas specialiai kaip sulaikymo, identifikavimo ir išsiuntimo iš šalies centras. Jis numatytas 200 žmonių. Mūsų apsilaikymo metu ten buvo 170 asmenų, iš jų 140 prašė prieglopščio. nebuvo laikoma nepiltamečių, 90 procentų sulaikytojų yra iš Tunizo, Tuniso. Jo pozicija turėtų būti kompetitingo komiteto išklausyta per savaitę, tačiau paprastai tai trunka mėnesį. Centras puikiai įrengtas, funkcionuoja efektyviai, jis yra pastatytas e, panašiai kaip kalėjimas ir ar jis tinkamas laikyti prieglopšio prašytojams, dar neaišku. Italijos įstatymai neleidžia e, prieglopščio prašančių asmenų perkelti iš tokio uždaro centro į atviro tipo centrą, kas būtų tinkamiau prieglopščio prašantiems asmenims. Dabar kita nuotrauka. E, po to apsilaikėme karą, tai yra atviras sulaikomo centras, taip pat Tripoli, Triponija. Mm, nėra nuotraukos, tai yra atviras prieglopščio prašytojų centras, asmenys gali laisvai judėti, ateiti išeiti nustatytomis valandomis. 232 asmenys buvo mūsų apsilankę Kimo metu maksimalus pajėgumas tai 260 asmenų, keletas šeimų, taip pat asmenys iš Nigerijos, Gambijos, Eritrėjos, keletas turkų. Vienišų nepilnamečių nėra, jie yra siunčiami į specializuotus centrus, Apsilankę šiame centre mes e, konstatavome, kad reikia jį, nul, jį stipriai atnaujinti, vanduo tualete nenusileidžia, nėra užuolaidų, viename kambarėje buvo net 40 čiužinių, centra, e, jo, jame ap, gyvenantis asmenis e, apibūdino kaip siubingai purvina, nors tą dieną, kai mes lankėmės, jis buvo valomas žmonėms ten būti tikrai nemalonu. Tikrai negalima ES 21 amžiuje taip elgtis e, su žmonėmis. Na, bet tačiau tai jau mano asmeninė nuomonė. O dabar prašau kitą nuotrauką parodykite. Taigi šioje nuotraukoje ra... regite į krantą ištrauktus laivus. Jie atvykę iš Tuniso į mažąją Lampedūzos salą. Kaip žinote, migrantų ir nelegalių migrantų problemos per viduržėmę jūrą mm, sprendimo neįmanoma e, aptarti, nepaminėjus Lampedūzos. Ši sala Italijos teritorija e, pakankamai netoli nuo Tuniso pakrantės, tai vartai į Europą daugeliu imigrantų, jie laivais bando pasiekti Lampedūzos salą ir tokiu būdu Europą. Čia matote dalį laivų, kuriais atvyko migrantai. Vos dieną iki mūsų atvykimo kažkur 80 laivų buvo išplaukdyta, ar kitaip, išgabenta iš uosto. Ilgą laiką iki, iki šių metų, iki 8 metų augo migrantų iš Tuniso skaičius, tačiau po to Italijos ir Libijos vyriausybė pasirašė susitarimą dėl nelegalių migrantų gražinimo. Lampedūzos centre galima priimti 850 asmenų, tačiau šiuo metu jis yra visiškai perpildytas ir atskirais laikotarpiais žmonių ten buvo net 2000, jie mėgaudo po atviro dangumi, tikrai siubingose sąlygose. Uh, po arabų pavasario iš e, Tuniso atvyko į Lampedusą naujos e, migrantų bangos iš, iš šią mažytę salytę e, atvyko nuo arabų pavasario pradžios net 35 tūkstančiai asmenų 2 tūkstančiai mūsų apsilankimo metu asmenų buvo minėtame centre tai daugiau nei dvigubai daugiau nei leidžiama riba Ir nenustabu, kad kilo neramumo, dalis sulaikytojų šiame centre pabėgo, buvo susiremamo su vietos gyventojais. Pasikalbėjus su migrantais, e, paaiškėjo, kad e, buvusi Libų, Libių valdžia duodavo migrantams vieną pasirinkimą – arba įti į armiją ir kovoti su sikiliais, arba išsineždinti iš šalies laivais. Labai yra iškus ryšys e, e, regimas tarp Kadafio nuvertimo ir migrantų srautų sumažėjimo. Lampedūzijos centras yra keletas pastabų, e, ofiso pastatai ir trys bendrabučio tipo sulaikymo centrai. Čia vienas iš e, kelių minėtų pastatų, jis buvo apgadintas e, ugnies, tačiau penki pastatai išliko sveikiai. Šis centras šiuo metu uždarytas, kadangi Italijos pareigūnai e, Lampedusa paskelbė migrantams nesaugia vieta, tikrai nesaugia tik migrantams, ne žvėjams, ne turistams. Beje, tai vienintelis e, uostas be Tripolio, kuris viduržėmė jūroje yra paskelbtas nesaugiu. Paieška ir gelbėjimas mums europinių lygių reikia bendros apibriešties. E, vietos gyventojai pasakojo, kad uh, Žvėja, žvėjai būkštauja, jog turės savo krovinį iškrauti Sicilijoje dėl saugumo priežasčių. To jie tikrai nenori. E, mes susitikome su nevyriausybinėms organizacijomis, taip pat ir bažnyčios atstovais, e, Lampedūzos vyskupu. Jie nesidžiaugia, kad Ost uostas Lampedūzoje pripažintas nesaugiu. Lampedūzoje gyventojų pakankamai nedaug, O pats centras, kaip jau minėjau, buvo perpildytas ir jis funkcionavo iki rugsėjo 20 dienos mano minėtos krizės. Jie kilo būtent dėl centro perpildymo. Šiuo metu migrantai siunčiami į žemyninį Italijos dalį. Manyčiau, kad mums šį klausimą reiktų atidžiau panagrinėti. Tai skleis įdomių e, dalykų. Akivaizdu, kad kalbant apie migrantus, nepaminėti Lampedūzos neįmanoma. Na čia regite batų porą, labai aiškus vieno iš migrantų pėtsakai Lampedūzoje, tačiau šiuo metu Lampedūzoje migrantų neliko. Reikia pagalvoti, ar mums nereiktų naujo migrantų perkelimo centro. Na, dabar perei Kime prie to, ką daro Europos Sąjunga, Frontex veiksmai. Čia yra nuotrauka iš krikščionių centro, krikščioniško centro pavadinimu Hope and Charity Palerme. Tai yra puikus pavyzdys, kad pilietinė visuomonė ir savanorystė Italijoje egzistuoja. Taip pat turėjome galimybę panašaus panašių projektų pavyzdžių stebėti. Ligoninėje Italija puikus pavy... geros valios ir savanorystės pavyzdys. Ir tai, na, šiokia tokia atsvara tam sudėti tai sudėtingai situacijai, kurią pristatinėjau. Kalbant apie ES veiksmus, nuo 2009-2011 ES skyrė Italijai virš 100 milijonų, 900 milijonų eurų. Atsiprašau, 100 milijonų eurų ir dar 18 milijonų eurų netidėliotinėms veiksmams, kad būtų galima organizuoti pervežimus iš Lampedūzos į žemyną. Frontex Hermes operatų, operacija pradėjo sausio metų sausio mėnesio pradžioje, pasitelkdama ir kitų valstybių įrangą, pavyzdžiui, vieną Portugalijos lėktuvą sienų stebėsenai. Vykdomi veiksmai ir trapanyje. Frontex koordinuoja veiklą veikla. Frontex nekoordinuoja operacijų. Frontex tik tai padėjo sugražinti keletą grupės menų į Nigeriją. Labai trumpai ir aš trumpai pristatysiu išvadas. E, pasirodys tops ataskaitos projektas, o tuo tarpu prašome, kreipiamės į Frontex, į, kom, į Italijos nevyriausybinės organizacijas, prašydami raštu patikti komentarus, patikslinti e, tuos aspektus, kuriuos pristačiau, nes mes norėtume, kad mūsų apsilankimo protokolas būtų kiek įmanomas tikslesnis ir kad mūsų komitetas gautų visą išsame informaciją. Dabar kreipiuosi į šios delegacijos narius, iš delegatus. E, misija buvo tikrai Mm, vaisinga, naudinga ir aš noriu padėkoti Jums visiems už tai, ko mums pavyko nuveikti drauge, taip pat už puikų bendradarbiavimą viso vizito metu. Jeigu turite papildomų klausimų, mielai pabandysiu juos atsakyti drauge su kolegomis. Ačiū. Thank you, Mrs. Vikstrom. Ačiū, ponė Vikstrom. Ačiū už e, prezentaciją, dėkui už nuveiktus darbus. Matau, kad pakilo rankos. Taigi, tai gera diskusijos pradžia. Pone Busutilai, jūs norite būti pirmas. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti Cecilijai už, už tokią įdomią ir tikslę prezentaciją, už tai, ką mes patyrėme ir pamatėme Sicilijoje ir Lampedūzoje. Aš pritariu tavo nuomoniai, kad Tai buvo labai įdom, įdomi patirtis, bet to pat metu labai jaudinanti patirtis, nes mes susitikome ne tik su migrantais, bet galėjome įvertinti, susitikti su žmonėmis, kurie dirba su migrantais. Visiškai pritariu jos mintims, kad Hope and Charity krikščioniškam centro aplankimas, susitikimas su na, praktiškai šventų žmogumi, kuris ten dirba, yra tikrai visa labai gilus potyris, kuriuo aš tikrai niekad nepamiršiu. Kalbant apie pačią Lampedūzą, aš kaip Cecilija Vilkstrom buvau nustebintas, išgirdęs iš Frontex e, atstovų, kad paskutinis laivas, kuris atvyko į Lampedūzą iš Libijos, atvyko rūk, rūpjūčio 17-ąją. Ta pačią savaitę, kai Tripolį išvadavo maištininkų sukilėlių pajėgos, nes sukarintos grupuotės dabar valdo šalį ir tai negali būti tik sutapimas, tai dar vienas įrodymas to, ką mes ilgą laiką įtarėme, kad Kadafio režimas šantažavo Europą migracijos klausimais. Manau, kad tai tikrai džiugi žinia, kad tai baigėsi. Ir kelias iš Libijos į Europą jūra ir toliau išlieka neteisėtų keliu, taip pat labai pijingų keliu, nes būtent jūrą keliaudami žuvo šimtai žmonių. Tai atsakymas į klausimą, kad žmonės, kurie ieško saugesnio gyvenime, neturėtų būti verčiami lipti į tuos laivus ir, ir nuskesti. Tuo ir baigsiu. Bet pakartosiu, kad mano nuomonė buvo labai įdomu uh, tai, kad Libijos, kad, kad iš Libijos jau migrantai nebeatvyksta nuo rūpiučio mėnesio, iš kitų šalių, iš e, Tuniso dar atvyksta, bet manau, kad su Tuniso valdžia galima tą klausimą svarsyti ir spręsti, ypač atsižvelgiant į tai, kad Tunisas sėkmingai žengia keliu vedančių į demokratiją, kaip skaitome apie tai žiniuose. Ačiū ponė Busutilai. Man atrodo, kad tai. kad labai įdomu buvo išklausyti ir jūsų, ir ponios Vykstrom. Įdomiausia žinia yra tai, kad į Lampedusą nebeatvyksta ne, kad, kad iš Tripolio į Lampedūzą laivai nebeatvyksta. Nė vienas laivas iš Libijos neišplaukė į Lampedūzą. Iki šiandien taip viskas yra. Iki šiandien taip. Į tai reiktų atkreipti dėmesį. Vėliau žodis ponui Kročetai. Eh, aš norėčiau padėkoti delegacijos vadoviai, kuo šilčiausiai padėkoti. Manau, kad ji, ji puikiai vadovavo ir jai pavyko už, užmėgsti puikius uh, santykius su nevyriausybinėmis organizacijomis, ji puikiai viską tvarkė. misija, vizitas trunka tris dienas, kuomet tris dienas valgai sumuštinius, tikrai užtrunka, bet turiu pasakyti, kad vizitas buvo tikrai įdomus, kupinas įspūdžių ir mums buvo tikrai įdomu susitikti su vietoje dirbančiais žmonėmis. Šis vizitas buvo įdomus dar dėl kitų priežasčių. Ir žmonės, su kuriais susitikome vietoje, jų, išklaus, jų, jų išgirstos istorijos, uh, mums paliko gilų įspūdį. Mes kalbėjomės ir su žmonėmis, kurie, e, kuriems pavyko įveikti jūrą. Negalima teikti, kad Lampedūza nesaugi, bet sala ar veikiau uostas, turintis ilgą Mm, svetingo uosto istorija ne, negali staiga būti uždarytas. Padėtis Lampedūzoje yra tokia, kaip pristatyta, nes situacija kai kuriuose šalyse pasikeitė, tačiau Tunise kai kuriuose Tuniso dalise įvyko esmingų pokyčių ir Libija tikrai nėra taiki valstybė. E, kai kuriuose šalies dalise vyksta e, konf, religinių konfliktų, taigi niekas ten dar nes, neišsisprendė iki galo. masinis žmonių judėjimas. Kol kas aprimo, bet neaišku, ar taip ir toliau bus. Na, galbūt kai kas pasikeitė, buvo, kal, kalbėdavome apie uh, slapta, migra, slaptus migrantus, pasikeitė galbūt aplinkybės. Kalame apie teritoriją, kur yra arti Italijos krantų ir Tuniso. Neaišku, ar tai taps pagrindiniu pirmiausių šeimų bėgančių e, paskirties taškų. Žinoma, reikia gerinti situaciją. Aš pritariu mintims išsakytum apie trapanį. Spadėtis ten yra nepriimtina. 250 žmonių esančių centre mums patvirtino, kad e, sąlygos ten yra nepriimtinos. Jie taip pat kalbėjo apie gyvenimo sąlygas, e, kontaktus su policija. Ir žinome, apie visą tai mes informuosime Italijos vidaus reikalų ministrą. Visą šią informaciją mes jam perduosime. Kalbu apie situaciją Trapanyje. Manau, kad galime padaryti bendrų visapimančių išvadų vertindami situaciją. Dabar galiojančioje direktyvoje yra spragų, pavyzdžiui, migrantų teisė į informaciją. Yra modernių e, pabėgėlių prieimimo centrų, tačiau juose, pažiūrėjau, net nėra televizijos. Galbūt lybė komitetas galėtų ką nors nuveikti ir nupirkti jiems televizorių. Tai net nekainuotų milijonus. Būtų tikrai geras. Tai, tai būtų tikrai ger, gražus žestas. Dar vienas dalykas, kalbant apie teisę informaciją. Uh, Ji, žinome, apima ir teisę į e, advokatą. Apie tai, tai yra numatyta Italijos įstatymuose. Tačiau negalime privalom reikalauti, kad būtų teikiami organizacijų sąrašai, tų organizacijų sąrašai, kurie, kurios teikia, um, kurios dirba su migrantais, teikia jiems paslaugos. Teisinė pagalba pagal Italijos įstatymus yra nemokama, taigi to tai nebūtina daryti. Dar vienas dalykas, kurio reiktų nepamiršti, susijęs su prieglapšio prašymo E, įprastinė procedūra, kai prieglopšio prašymai atmetami, žmonės tengiasi išeiti na, į pogrindį vaizdžiai kalbant, bet jei kalbame apie vaikus iki 12 metų, juk jie negali šešis metus gyventi pabėgėlių registracijos centre Italijoje. Taigi arba jie pabando ištrūkti šiandien, arba jie uh, išeina į pogrindį. Reiktų ieškoti tvarių spre, šios problemos sprendimų. sprendimų. Galiausiai slapta migracija. Žinoma, tai, tai dar vienas dalykas, kurį reikia spręsti. Kai lankiausi Lampedūzoje paskutinį kartą, man padarė įspūdį tai, kad tie ten esantis žmonės dėvėjo tuos pačius, pačius drabužius, su kuriais jie atvyko į tas į šalį. Aš klausiu jų, iš kur jie gavo drabužius. Jie atsakė, kad, kad jie jos iš, susirado e, šiukšlių dėžėje, šiukšlių krūvoje. Veikiau iš e, iš žmonių dovanotų e, labdaros organizacijoms daiktų. Tai nepriimtina. Nepriimtina tai, kad žmogus gali apsirengti dėl to, kad kitas susimylėjo ir atidavė jam nereikalingus daiktus. Tai nėra nusikaltėliai, tie žmonės, tai nėra kaliniai, tie žmonės yra prieglapščio prašytojai, todėl reikia nu, užtikrinti tam tikrų minimalių standartų tenkinimą, galimybę naudotis telefonu. Jie turi visą žmogaus teisės, jie taip pat gali naudoti savo kaip migrantų teisėmis. Ir kai jie atvyksta į Europą, jie turi galimybę, jie turi teisę tam, tikėtis tam tikro standarto. You go? Just a short. Uh... Trumpas pastebėjimas. Noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad buvo įtrauktas šis darbo tvarkės punktas. Negalėjau prisijungti prie mūsų delegacijos ir iš tiesų buvo uh, likė, e, prieš vykstant e, į Siciliją buvo labai daug klausimų, į kai kurios daugelį jų atsakymą, ką tik išgirdome, džiaugiuosi, kad e, jaučiama stiprios iniciatyvos Sicilijoje. Kita gera žinia, kurią išgirdome, tai yra tai, kad neatvyko Sicilija į Lampedūzą nei vienas pabėgėlių laivas. Ir Iš tiesų tikrai buvo labai naudinga išgirsti visą informaciją, kurią mums suteikėt ir pamatyti tas nuotraukas. Dėkoju. Kai aš kartu su Simonu būsiu til, paprašiau, paklausiau liaudės partijos, ar vykti į Lampedūzą, tai siekiau tai daryti norėdamas gauti konkrečios informacijos ir aš pritariu ponui Kročeta, kuris sakė, kad iš tiesų tai buvo tikra misija, tikras vizitas. Susitikome su tikrai žmonėmis, išgirdome jų gyvenimo istorijas, sustikome su tais, kuriems reikia apsaugos ir matėme, kaip kai kuriais atvejais prasideda naujas gyvenimas. Ir džiaugiuosi, kad delegacija mums pristatė savo e, rezultatus šiandieną čia. Manau, kad e, galima būtų peržiūrėti tas procedūras, pagal kurias yra svarstomi sulaikymo centruose esančių žmonių uh, E, likimai ir primami sprendimai dėl jų. Pone Vikstrom, delegacijos vadovė, aš dar net nežinau, ar delegacija jau padarė išvadas iš savo vizito. Iš tiesų, man labiausiai įsiminė tai, kad sulaikymo centruose žmonės gali būti tik tai 40 dienų, paskui turi, turėti, e, turi būti kažkur perkeliami ir reikėtų tikrai kalbėti su Italijos vyriausybė, kad jie imtųsi veiksmų situacijai gerinti. Aš nebesu naujokas šioje srityje, tai mums ne visada yra lengva sekti, ką sako delegacijos vadovė arba ką sako ponas Kročeta. Bet tikrai matėme labai daug. Pone pirmininkė, mes lankėmės dviejose centruose. Nenumatytų atvejų centre ir kitame. Ir galbūt reikėtų pasistengti, kad šie du centrai, kartu su ponu Bozutilu, ponu Borselino ir visais kitais, kurie buvo delegacijos nariai, turbūt sutiks, kad šiems centrams būtų labai naudingas koks nors bandomasis projektas, kuris skatintų tokių centrų bendradarbiavimą, nes dabar ryšio tarp mūsų dviejų aplankytų centrų nėra. nes e, yra ne vienintelis toks centras, kaip kad mes matėme, kuriems reikia visokiausios pagalbos. Be ne 12 tūkstančių tokių centrų galima rasti ir perži... va, įvertinus, kokia ten yra situacija, tikrai akivaizdu, kad jiems reikia techninės ir kitokios paramos. Galbūt mums pavyks uh, susisiekti su vidaus reikalų ministru Italijoje ir tai pagentų situaciją. Jau turi prasidėti koordinatorių posėdis, todėl noriu paraginti visus likusius mūsų komiteto narius, kurie dar ketina kalbėti, kalbėti kaip galima greičiau. Neviršykit jums skirto laiko, ponas Fides. Ačiū. Tikrai nenoriu kartoti to, kas buvo pasakyta, Nenoriu smulkiai pasakoti ir to, e, ką mačiau. Ačiū Cecilijai, jis smulkiai viską pristatė. Ačiū kolegoms. Du aspektus norėčiau iškelti. Lampedūzos pilietinė visuopenė atkreipė tai mūsų dėmesį, todėl manau, kad e, šie faktai svarbus. Pirmiausia, e, yra reikalavimas centro pobūdį pakeisti norima išvengti ilgo migrantų sulaikymo jame, kol bus nustatyta jų tapatybė. Migrantai turi būti ten patalpinami trumpai, suteikama jiems būtiniausia pagalba, o po to jie būtų e, perkeliami į pagal e, jų poreikius e, parinktus sulaikymo centrus. Kitas Aspektas dėl Lampedūzos e, apibūdinimo kaip nesaugaus uosto. Tam yra tam tikrų geografinių priežasčių. Lampedūza yra e, kryškelėje visų migrantų kelių. Todėl e, Lampedūzos uosto saugumas tikrai turi būti e, sustiprintas. Pone Andželili, ačiū. Pone e, pirmininkė, atsiprašau, kalbėjus labai trumpai, tikrai gaila, kad net galėjau dalyvauti e, vizite, tačiau aš puikiai susipažinusi su situacija šioje šalyje, kartu su Raudonuoju kryžiumi lankiausi dar lankiausi tuo metu, kai situacija saloje tikrai buvo nepaprastai sudėtinga. Dar norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad kartu su ponu Jekolinu mes pasiūlėme bandomai projekt, projektą, kurį pasirinko ir komisija. Jis įtrauktas į pasiūlymą pasiūlymą dėl biudžeto, dėl to bus balsuojama ateinantį ketvirtadienį. Tai kalbama apie nepilnamečių sulaikymo centrus, turint omeny pirmiausia Lampedūzą, bet tikrai ne tik Lampedūzą. Mes pasiremdami nevyriausybinio organizacijų skauptą informaciją pateikėme šį bandomį projektą ir ko, sulaukime komisijos palaikomo. Pone Barcelino, jums taip pat keletas žodžių. Dar e, norėčiau pasakyti tai, kas man svarbiausia. Lampedūzos centras e, nėra visiškai e, nebenaudojamas, tik vienas pastatas visiškai sugadintas, kitas apgadintas, tačiau galima pakankamai greitai atstatyti ir suremontuoti. Tačiau centras turi atitikti savo paskirtį. Tai yra e, perkelimo centras, jeigu asmo ten pakanka, tai per 48 valandas turi palikti šį centrą ir nebūti ten ilgiau. E, na, Lampedūzos centras e, susidūrė su ypatingu migrantų antplūdžiu kai buvo visi kitaip pat perpildyti, kaip ir Lampedūzos centras. Vienu metu Lampedūzoje gyveno net 6000 asmenų. Akivaizdu, kad šie, šių žmonių svečiais vadinti nebeįmanoma, tai eufemizmas. Akivaizdu, kad trūkumai buvo milžiniški. Aš nenoriu pasakyti, kad šie trūkumai organizacijos toka atsirado sąmoningai atvyko dideli laivai, kurie negalėjo palikti salos dėl prastų oro sąlygų. Keista, kad taip dėja atsitiko rūp... Liepa rūpjūtį, nors paprastai tokiu metu yra puikus oras viduržėme jūroje. Tačiau nemanau, kad e, migrantais galima prisidengti, e, sprendžiant kitus tikslus. Aišku, oras buvo prastas, dėl to migrantų pergabinimas į kitas vietas kiek užtruko. Bet to prisiminkime, kad prie vienos salos krantų ant seklumos užplaukė laivas su migrantais, taigi e, vienas, dar vienas sala, Salina Grande, ten yra e, migrantų sulaikomo centras, kuris tikrai prastai prižiūrimas, o kitoje saloje mes susipažinome su puikiai įrengtu centru, tikrai jokių priekaištų jam nėra. Šis centras anksčiau buvo naudojamas kaip kareivinės e, amerikiečių kareiviams, po to naudojamas kitais tikslais. Šis e, centras centras dėje pradėjo veikti e, pakankamai nesenai, viskas užtruko dėl koordinacijos problemų ir nebuvo koordinacijos. Žinoma, e, tuo pat metu turime pagalvoti, kiekgi kainuoja vieno migranto išlaikymas vietos bendruomeniai per dieną. Šį klausimą tikrai reikia užduoti. Žmonės turėtų likti ten tik trumpą laiką, tačiau lieka ilgai, kol bus apsvarstyta jų byla, net iki 9 mėnesių visą tai gali užtrukti. Tikrai mes to nesidžiaugiame, nesidžiaugiame, ką daro pakrančių apsauga. Žinoma, Iš kitos pusės pakrančio apsauga išgelbė daug gyvybių, dažnai labai sudėtingomis oro sąlygomis. Ir it, it, italai, italai tikrai ne visuomet prastai pasirodė. Labai trumpas komentaras, ponė pirmininkė. Iš ties yra daug papildomų darbų, kiekvienas iš mūsų privalo padirbėti, buvo neiškumų, kuriuos, manau, reiktų išsiaiškinti, o kaip savo trumpame pasisakymė jau sakiau, kad mes būtent tą ir padarysime, turime geriau suvokti, kasgi šiame centre vyksta. Ačiū Tanijai už nuotraukas, tai jos darbas. Ačiū sekretoriatui, puikiai padirbėta. Ačiū mūsų politiniams patarėjams už dalyvavimą. Labai malonus bendravimas. Ačiū visiems kolegoms už tas herojiškas e, pastangas. Mes pradėjome darbus suvokdami, kad mūsų darbotvarka labai įtempta. Daug ką teko paukoti, tačiau viskas vyko labai sėkmingai. Delegacijos darbas buvo nepaprastai sėkmingas. Ačiū visiems. Oh, no. Before you leave, before you leave. Kolegos, prieš jums išeinant, e, reiktų baigti Libė komiteto viešą posėdį, tuoj prasidės e, koordinatorių postis, tačiau dar vienas dalykas protokolui. Kadangi 9 metų birželio mėnesį aš e, Pirmą kartą e, buvau išrinkta lybės komitetų e, pirmininku per savo pirmąją kadenciją. Tai tikrai man didelė garbė. Ačiū Jums už bendradarbiavimą, už gerą valią. Be abejo, reikia padėkoti ir mūsų